Dear colleagues, we can. Prangus uh, kolegos, pradėkime posėdį. Pirmas punktas yra darbo tarkis tvirtinimas. Jeigu niekas neprieštarauja, patvirtinsime darbo tarkį be pakeitimų. Antras punktas yra vertimo klausimas ir yra vertimas į 20 kalbų. Taip pat paskina, kad dokumentai yra visi internete ir posėdis užtojimas internetu. Toliau trečias punktas. Norėčiau priminti kolegoms, kad reikia patvirtinti protokolą iš kasinių posėdžių, būtent rugsėjo 20-23 dienos ir gruodžio 21-22 dienos ir sausio 14 dienos. Jeigu niekas neprieštaraus iki posėdžio pabaigos, laikysime protokolus patvirtintais. Toliau, ketvirtas punktas. Pateiksiu ataskaitą apie vykstančias tarpesitucinės darybas. Pirmiausia, dėl kontrolės į kitos veiklos, kurias siekime užtikrinti maisto ir pašarų srities teisės aktų bei gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos, augalų duginamosios medžiagos ir augalų apsaugos produktų taisyklės taikymą. Neformalus trilogas dėl kontrolės vyko kovo pirmą dieną. Ir tai sutikė proga parlamentui, tarybai ir komisijai aptarti jų pozicijas dėl finansavimo, dėl kontrolės, kontrolės finansavimo ir aptarti politinius klausimus, teisės su klausimu dėl importo, taip pat nuo 42 iki 25 straipsnių Diskusijos vyko konstruktyvė atmosferoje ir buvo rasta kompromisų daugumai politinių klausimų. Buvo sutarta, kad likę politiniai klausimai dėl įgaliojimų delegavimo bus aptarti platesnėme kontekste. Antras punktas tai yra tam tikrų valstybės narėse atmosferų išmetamų teršalų kiekio mažinimo. NEC direktyva Trilogas vyko vasario 25 dieną, parlamento taryba ir komisija pasidino nuomonėmis dėl keletų įvairių svarbių politinių klausimų, įskaitant antrąjį priedą, taip pat lankstumą, taip pat metano klausimą, bei tikslus, laikinus tikslus iki 25 metų. Kitas trilogas vyks balandžio 4 dieną. O dabar galime eiti prie penkto klausimo, tai ketinimasis nuomonėmis Europos komisija dėl darybų dėl TTIP. Iš karto suteiksime žodį ponui Hido Hobin, kuris yra vyriausio dybininkų paduotojas ir suteiksime 10 minučių pirmam pristatymui ir po to pradėsime diskusijas komitetinais. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, laba diena, gerbimie nariai. Labai atsiprašau, kad negali atvykti mano viršininkas, vyriausiasis darybininkas Ignacio Bersero ir mes turime jį pakeisti. Tačiau perdasime jam jūsų klausimus, jeigu turėsite pasilikų klausimus grinai jam. Uh, Paskutinės, paskutinės darybos vyko dar sausio mėnesį, dabar norėčiau pateikti naujos informacijos apie situaciją, apie tai, kokia padėta pažanga nuo to laiko ir kokias perspektyvos yra artimiausiams mėnesiams iki, iki pasikeičiant e, JAV administracijai. Na, čia pasakyti, kad tikslai, kurias kėlėmės rudenį ir šių metų pradžioje, buvo derinti tekstą visais aspektais dėl TTIP. Ir siekiame, kad tekstas būtų parengtas vasarą. Bandome skelti tam veiklos tikslus kad užtikrintume gerą darybų ritmą. Pavyzdžiui, vyko darybos spalį, taip pat vyks, vyko vasarį, vyks dabar balandžio mėnesį ir liepos mėnesį. Per kiekvieną darybų raundą vis deramės dėl tam tikrų pasiūlymų iš abiejų pusių. Ir po to vyksta pasiūlymų derinimas po pasiūlymų pateikimo siekėme suderinti, techniškai suderinti tekstus, tai yra konsoliduoti abiejų šalių versiją. Konsolidavimo versija, tiksliau, procesas prasideda nuo to, kad yra du tekstai, kuriuos reikia integruoti. Ir tuomet yra siekiama sumažinti klauselės likusių klausimų skaičių. Ir po truputį tai sumažinti taip, kad galiausiai darybos baigtųsi tokiame etape, kur, kur liktų tik tais patys jau jautriausi politiniai klausimai, kurie yra perdodami ministrų lygiui. Nuo lakryčio mėnesio padarėme daug pažangos, ypač dviese srityse - reguliacinė srityje ir e, taisyklių srityje. Kaip mes tai vadiname, kalbame vienas dalykas kalba apie rinkos prieigą, o kitas apie bendarbiavimą ir sudarinamumą tarp taisyklių. Ir būtent čia reikia daug tekstus derinti. Ir iš to galiausiai gausime galutinį teksto projektą, sutarties projektą. Žinoma, sutartis sieks turbūt daugiau negu tūkstantį lapų ir bus išdalinta į keletą skyrių. Man turbūt jums svarbiausia paminėti štai kokios pažangos elementus. Tai, kad e, reguliacinėme teksto pusėje apsikitame tekstais dėl reguliacinio bendarbiavimo bei geros praktikos reglamentavimo srityje. Taip pat dėl techninių barjerų priekybai priemonių. Manau, kad tekstuose, kurie viešai prieinami yra, kurie buvo išplatinti šiam parlamentui, matysite, kad mes maksimaliai siekiame atsižvelgti į gairias ir į tikslus, kuriuos parlamentas iškėlė savo rezoliuciją dėl TTIP ir ką parlamentas padarė praėjusiu metu Liepos 8 dieną. Ir taip pat siekime įtraukti įvairių komitetų, skaitant jūsų komitetą, E, nuomonės ir komentarus. Ir siekime atlikti tos komentarus, taip pat, kurie buvo neįtraukti į tą galutinį parlamento teksto redakciją. Nuo lakvičio mėnesio jau užplatinome naują dokumentą dėl tvarios plėtros. Amerikiečiai taip pat kalba apie šias taisyklės, tai yra aplinkos saugai ir darbo e, teisės skirti dalykai. Čia yra labai seniai laukta darybų dalis, nes mes siekime parodyti, kokie yra mūsų įsipareigojimai šioje srityje, kad ES ir JAV ketina kartu lyderiauti šioje srityje ir siekti aukščiausių tarptautinių įsipareigojimų šiose srityse ir viršyti savo ankstesnius ambicijų lygius, kurie buvo ankstesnės prekybos sustarimuose. Taigi, matote, čia didelį pagerinimą. Jeigu pažvelgsite mūsų tvarios plėtros tekstą, pamatysite visą tai, o po trijų mėnesių amerikiečiai patikė savo teksto pasiūlymą, kaip tik prieš Briselio darybo etapą, ir dabar mes kaip tik dirbame šių tekstų konsolidavimo srityje. Toliau, kas e, numatoma atmesiams kelius mėnesiams. Yra vis dar sričių, kur dar liko neišspręstų klausimų ir kur abi pusės turi padirbėti iki vasaros, kad būtų galima parengti jau tų skyrių arba priedų projektus. Turbūt svarbiausia sritis, ar ženkliausia sritis yra tie sektoriai, kuriuos aptarėme reglamentavimo klausimus. Čia kalbėtume apie sektorius, turiu galvoje devynės atskiras rytis, ties kuriamis dirbame. Ir čia apima įvairius dalykus nuo automobilių saugos standartų. Iki genetiškai modifikuotų gaminių inspekcijų, iki pesticidų, iki kitų panašių klausimų būtent šiems dalykams keliami tikslai ir siekiame, sieksime dirbti šios rytyje atmės keltą mėnesių. Pamatysite, kad siekdami šių tikslų bandome atkreipti dėmesį į svarbiausius klausimus, atsvelgti į konkrečius tai sritį būdingus dalykus. Kiekvieną sektorių, kiekvieną skyrių vertiname atskirai. Pavyzdžiui, cheminių medžiagų sektorius labai turi toks savo būdingų brožų. Ir Taip darome siekdami pagerinti mūsų ateities teisės aktų kokybę, tačiau siekime taip pat neužbėgti už akių, niekam nepakengti vidaus procedūroms ir niekam neketiname sumažinti esamų apsaugos standartų. Už priekybą atsakingas mūsų narys nekartą yra pabrėžęs tai parlamentui ir pastaruoju metu tikrai buvo daug apie tai kalbėta aiškiai buvo kalbama apie T-tip tikslus tose sritise, kur reglamentavimas skiriasi tarp JAV ir ES. Toliau, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad vėliau turėtų būti paviešintas T-tip e, tarpinis tvaris plėtros raportas ir Šią ataskaitą rengia išorės konsultantai, pavadinimas yra ECORS, tai yra Rotterdamo konsultacijos bendrovė. Ir jie jau baigia galutinį savo juodraštį projektą. Tikimės, kad per dviesius porą mėnesių jau tekstas bus paskelbtas. Kaip minėjau, tai yra e, tarpinės peržiūros tekstas, laikinas tekstas ir siekime suteikti galimybę visuomenį įvertinti esamą situaciją ir tuo met iki metų galo jau parengti galutinį tekstą. Stebė, būtent stebėsime tėti poveikį įvairiems ekonomikos sektoriams ir valstybėms narėms. Toliau. Dar paskutinė pastaba dėl to, kaip vyksta šis procesas, ką pasiekime, kur dabar esame. Du su pusę metų jau vyksta dėrybos Ir na, visuomet pristatome šias dėrybas kaip tokios, kurios turi pradžią, tam tikrą vidurinį periodą ir galiausiai baigiamąją fazę. Ir mes bandome dabar pristatyti situaciją taip, kad štai esame dabar tame vidurinėme etape, kada bandoma kuo daugiau tekstų išplėtoti, numatyti kuo daugiau rinkos atvėrimo įsipareigojimų kad e, ta galutinė fazė galėtų būti labai veiksmingai užbaigta ir kad klausimų būtų kuo mažiau likę į tą galutinę fazę. Juk negalima pradėti galutinio diskusijų etapo dėl labai didelio skaičiaus klausimų. O tam reikia, kad per mes keletą mėnesių, keturis mėnesius galėtume plėtoti tekstą ir sutarti dėl tų dalykų, dėl kurių dar nesutarta, bei konsoliduoti JAV ir ES pasiūlymus, kur tie pasiūlymai dar nekonsoliduoti, ir sumažinti klausimus kostelėse skaičių tekste iki tokio nesunkiai suvaldomo skaičiaus. Ir taip techniškai sakant, jau turėtume būti pasirengę didelę dalį skyrių užverti dar prieš perėdami į galutinį diskusijų etapą. Mes, kaip ir amerikiečiai partneriai, esame, turime įsipareigojimą išlaikyti diskusijų tempą. Supratame, kad dabartinė administracija skaičiuos paskutinius metus JAV e, iki, iki sausio 10 dienos ši administracija dar turės valdžią ir jam ambasadorius viešai pasisakė ir įsipareigojo, kad jie sieks užbaigti darybas iki metų galo, kol ambasadorius dar eina šias pareigas. Tam reikės labai ambicingos darbo atvarkės. Ir tik, tikimės, kad vis tik e, dėl greičio ne, nepamėsime turinio Tai yra, neskubinsime dėrybų e, kokybės kainą. Nes norime, kad viskas, ko mes norime, kad bū, tikrai atsirastų dokumente. Taigi tikrai ketiname pirminybę teikti kokybei. Tačiau taip pat esame labai pasiryžę nuolat daryti pažangą darybose. Visuomenė atidžiai stebi darybas. Daug yra politinės valios investuota į darybas. Tad ir komisija derasi ES vardu, dėl to mes jaučiame įsipareigojimą, kiek įmanoma parengti geresnį tekstą ir kiek įmanoma labiau suderinti skirtumus. Tačiau manau, kad pasakytume, jog esame padarę geros pažangos, daug pažangos, ir pamatysite, kad įvairiose srityse, kurios rūpi šiam komitetui, ypač skyriuose, kur kalbame apie aplinkos saugą ir e, darbo saugos taisyklės, darbo teisę, tai šis skyrius vadiname, šis skyrius vadiname tvarios plėtros skyrius. Ten yra daug pažangos, nes dabar jau deramasi dėl teksto. Ir Jūs taip pat galėsite tai įvertinti, kaip dėmesį ir įvertinti, kiek Europos parlamento siūlymai ir prašymai buvo įtraukti į Europos Sąjungos pasiūlymą. Aš manau, kad mes tikrai gerai padirbėjome. Bet dabar, žinoma, tai vertisite jūs, parlamento nariai. Ačiū, ponė pirmininkė, labai dėkoju už tai, kad pakvietėte mus ir, žinoma, atsakysiu visus klausimus. Ačiū. Giving... Kągi dėkoju. Dabar galėsime suteikti žodį e, poniai, e, ponui Dorfmanai, mūsų pranešėjui. Ačiū gerbiamas pirmininkė, ačiū taip pat už visą pateiktą informaciją, ji buvo tikrai naudinga ir įdomi. Ir man atrodo, kad tai yra įtin svarbu, norint įvertinti realią padėtį Envi komitete. Dar norėčiau pasirauti dėl tų laiko terminų ir planų. Norėčiau paklausti, kalbant apie vykstančias dėrybas ir apie būsimus rinkimus JAV, ar tai daro kažkokią tai įtaką TTIP dėryboms? Ir žinome, kad yra du pagrindiniai didžiųjų partijų kandidatai, tačiau kol kas jie neišsakė savo nuomonės dėl proceso užbaigimo, dėl dėrybų. Galbūt netgi priešingai. Tad norėčiau paklausti, kokia yra jūsų nuomonė. Ir uh Taip pat e, norėčiau paklausti jūsų nuomonės dėl darbo, kurį nuveikėme per pastaruosius mėnesius šiame komitete dėl TTIP. Noriu paminėti tris e, sritis. Visų pirma, reguliavimo e, bendradarbiavimas. Bendradarbiavimas įstatymdavystės srityje. Tai E, reiktų, reiktų nuspręsti, ar tos standartus pakelti ar nuleisti. Daugelį sričių e, mes e, iš Europos pusės norime pakelti standartus. Yra daug sričių, kuriuose tai buvo padaryta ir, pavyzdžiui, tam, šiam komitetui yra labai svarbių sričių, pavyzdžiui, susijusių su saugumu. Ir tie standartai pas mus yra gerokai aukštesni nei jungtinėse valstijose. Ar galima garantuoti, kad e, jeigu mes sustiprinsime standartavystės reglamentavimą, e, ta, tie standartai bus suderinti tarpusavyje. Kitas klausimas susijęs e, su augalų apsauga. Nieko nepasakėte dėl to. Aš manau, kad E, bus tam tikrų apribojimų, ypač maisto produktų eksporto srityje ir jų ženklinimo. E, kas yra daroma šioje srityje ir e, ar amerikiečiai yra padarę kažkokių nuolaidų. Pavyzdžiui, amerikiečiai turi tam tikrų reikalavimų, absurdiškų reikalavimų, pavyzdžiui, nulis, nulinis. Uh, nulinė tolerancija tam tikriems e, elementams e, maisto grandinėje. Ir e, tam, tam tikrai reikalavimai susijęs su maisto produktų eksportu yra jų atsisakoma. Na, tai yra labai svarbi tema mums. Junktinių valstijų atžvilgių. Taip pat dėl vartotojų apsaugos standartų svarbus klausimas situacija eina į priekį ir mes turime užtikrinti didelį standartų lygį ir labai griežtus reikalavimus, pavyzdžiui, hormonų naudojimas arba mėsos produktų gamybos reglamentavimas. Kai kurie maisto produktai, e, kuriuose yra metromono, yra uždrausti, e, juos uždrausta įvežti į ES. Tai ES daugelis teisės aktų labai skiriasi nuo JAV. Ir kaip jau sakiau, e, kad mes nenorime sumažinti savo standartų, jų nuleisti kartelės. Ir ar jau vyko dėrybo šioje srityje? ir kaip reaguoja jungtinės valstijos šioje srityje. Taigi tiek yra mano klausimų. Iš principo norėčiau pasakyti, kad e, visada sakiau ir manau, kad e, E, jeigu e, tos, tas susitarimas mums e, duos teigiamų dalykų, tai viskas tvarkoja, tačiau dabar Obama savo pareigas dar vyk, vykdo, vykdys keletą mėnesių ir manau, kad dabar vykusios dėrybos e, buvo ganėtinai neblogos ir pas pastarosius metus mūsų maisto produktų eksporto kiekis į JAV smarkiai padidėjo. Ir mes nesakome, kad dabar mes e, su JAV e, galėtume, dėrėdamėsi galėtume kaip tik pralaimėti. Ne, e, mums tai yra naudinga ir aš tikiuosi, kad šis susitarimas tik tais dar pagerins situaciją. Mes turėtume dabar pakenkti e, šitam procesui, nepaisant e, vykstančių rinkimų. Ačiū žodis ponui Balasui. Ačiū labai gerbiamas pirmininkė, ačiū ir komisijos atstovui, taip pat pranešėjų už pateiktą naujausią informaciją. Na ir visų pirma norėčiau pasakyti štai ką. Galiu pritarti tam, ką pasakė pranešėjas šiandieną. Ir sutinku su tuo, kad visi tie klausimai susijęs su, su TTIP galiausiai veda e, prie vieno asmenio klausimo, ar tai atitinka geriausius mūsų interesus. Dabartinė prekybinė situacija su JAV nėra katastrofiška ir reikia savęs paklausti, ar tas susitarimas pagerintų status quo. Na ir yra konkretus klausimas, kurį norėčiau užduoti komisijos atstovui dėl to poveikio vertinimo, kuris buvo minėtas. Norėčiau paklausti, koks buvo e, to dokumento rengimo tikslas. Ar tai apima visas, visą dėrybų laikotarpį, ar tas poveikio vertinimas yra labiau ribotas savo apimtimi. Tad noriu paklausti, kokiais kriterijais vadovaujamasi ir kiek plačiai norima apriepti situaciją. Įdomu būtų sužinoti ir konkretesnius terminus susijusius su to poveikio vertinimu, bet to įdomu, kas atliks tą poveikio vertinimą, turbūt pati komisija. Norėčiau paklausti taip pat, ar um, apsvarstėte ir tai, kad galbūt yra tokių ekspertų, kurie šiek tiek iš kito kampo į tą problemą pažiūrėtų? Nežinau, ar tinkama yra tai, jog tą poveikio vertinimą atliks asmenys jau dalyvaujantis dėrybose ir susiję su tais procesais. Galbūt reikėtų e, išgirsti ir kažkokią tai nuomonę iš šalies. Ačiū labai, pane Miller, prašau. Ačiū labai. Turbūt žinote, kad e, Vokietijoje e, auga nepasitenkinimo TTIP dėrybomis banga ir situacija tik blogėja. Tad ponas Dorfmanas kalbėjo apie maisto e, saugumą, apie genetiškai modifikuotus uh, gaminius. Norėčiau daugiau sužinoti apie augimo hormonų naudojimą, kokia situacija yra su tuo ir kaip užtikrinsite, kad maistas importuojamas į ES atitiktų pas mus taikomus reikalavimus. Praėjusią savaitę buvo kalbama apie veterinarinius vaistus plenarinėje sesijoje. Na ir norėčiau paklausti, e, kokia situacija yra JAV, kalbant apie antibiotikus jų naudojimą ir galbūt e, tai sukels papildomų sunkumų mūsų ES veisėjams. Buvo parengtas dokumentas dėl e, tvaraus miškų e, kirtimo, norėjau paklausti, ar tai darys įtaką ir miškininkistės politiką Europos Sąjungoje. Bet to norėčiau taip pat sužinoti, ar komisija, atižvelgiant į dabartinę dėrybų padėtį, e, nemano, kad padidės spaudimas ES gamintojams, čia taikomiems standartams ir taip toliau. Dėkoju. Dabar žodis ponui Stasui. Ačiū labai. Aš pats e, anksčiau esu rengęs nuomonę dėl TTIP rezoliucijos, e, tai dariau praėjusiu metu mm, vasarą. Ir pamenu, kad tuo met e, tam tikras išeities taškas buvo Cecilijos Malmstrom pasisakymas 13 metų gruodžio mėnesį, kai ji aiškiai ir garsiai pasakė štai ką. Kalbant apie amerikiečius, ir apie ryšius su jais. Pas mus neretai e, taisyklės ne visada atitinka ir sudėtinga bus pasiekti susitarimą, juk TTIP kalbama apie netarifinės kliūtis. Na ir tai yra susijęs su e, mūsų teisės aktai, su parlamento priimamais sprendimais. Ir visa tai yra daroma itin demokratiškai, derantys su taryba ir taip toliau. Na ir dabar, kalbant apie netarifinės kliūtis, panašu, kad standartai bus sumažinti. Ir man atrodo, kad komisijos atstovas turi pripažinti, jog tikrai ne vienoje srityje standartai dėja uh, buvo sušvelninti lyginant su dabar galiojančiais Europos Sąjungoje. Na, pavyzdžiui, pakalbėkime apie patogenus randamus mėsoje arba apie klonavimą. Ponas Lyza kalbėjo apie tai, kad kalbant apie TTIP įtaką, e, tai susilpnins ir komisijos pasiūlymus arba kitas rytis. E, švarus kūras arba geresnio kūro kokybė, taip pat tinkamesnis srities reguliavimas. Tikrai yra įvairiausių sektorių, kuriuose tie TIP dėja vietoj to, kad pagerintų padėtį, kaip tik sumažins galiojančius standartus Ir praeitie apie tai jau buvo kalbėta ir buvo aiškiai pasakyta, jog mes nenorime, e, kad komisija e, dėrėtųsi dėl tokių dalykų kaip visuomenės sveikatos klausimai, viešosios paslaugos e, klonavimas arba ryč reglamentas. Dabar ryč reglamentas yra įgyvendinimo fazėje ir komisija tą klausimą jau buvo palietusi. ir dėrybos dar vyksta, tačiau tikrai yra daug įvairių klausimų susijusių su atitiktimi, įgyvendinimu. Na ir norėčiau e, komisijos paklausti, ar ji gali suteikti kažkokių tai garantijų e, dėl REACH reglamento įgyvendinimo, ar vyksta kažkokias tai dėrybos to klausimu matėme tam tikros nutekėjusios informacijos, tačiau norėtume patikslinimo. Dabar dėl investuotojų ir valstybės ginčių sprendimo klausimo. Ir Cecilija Malmstrom su amerikiečiais tos klausimus diskutuoja. Norėčiau paklausti, kokia e, dabartinė situacija, kaip viskas progresuoja, koks yra amerikiečių požiūris. Na ir aš pats ir mano frakcija turime gana aiškę nuomonę šio klausimu. Ir man atrodo, tai yra tam tikras toks e, kosmetinis e, tų taisyklių pritaikymas. E, tačiau galbūt galėtumėte daugiau informacijos pateikti. Dėkoju. Žodis ponui Balco, prašau. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Džiugu, kad e, suorganizavote šias diskusijas ir man atrodo, kad svarbiausia žvelgti į tą užmojų ar ambicijų mastą. Taip, tikrai ją visi bėgėja rinkiminė kampanija. ir žinau, kad norima kuo greičiau pasiekti susitarimą. To laukia ir biotehnologijų įmonės Junktinėse Amerikos valstijose. Tačiau norėčiau užduoti keletą klausimų. Pradėsiu nuo ginčių sprendimo. Kalbant apie investuotojų ir valstybės ginčių sprendimą ir pateiktą pasiūlymą, kuris buvo atmestas, tai nebuvo primtina Europos parlamentui, tačiau buvo ir alternatyvus pasiūlymas, kuris buvo pateiktas ir kuriame buvo tam tikri ISDS investuotojų ir valstybės ginčių sprendimo e, principų elementai išlaikyti. 2014 metais nacionaliniai parlamentai pateikė e, klausimą E, parlamentui e, ir taip pat ir komisijai buvo ta informacija perduota ir buvo klausiama, ar valstybės narės turėtų ratifikuoti susitarimą prieš jam įsigaliojant. Na ir įsigaliojus Lisabono sutarčiai ES yra tarsi juridinis asmo. Na ir panašu, kad nacionaliniai parlamentai nebeturės ratifikuoti to susitarimo, dėl kurio daromasi. O galbūt aš klystu, galbūt valstybės narės e, turės įsitraukti į tą procesą. Galbūt galėtumėte patiksinti, tad dėl to investuotojų ir valstybės ginčių sprendimo ar dėl valstybių narių ratifikavimo norėčiau daugiau sužinoti. Dabar dar turiu klausimą komisijos atstovui. Aš esu. E, nepriklausomas Europos parlamento narys. Ir dėja, e, komisijos atstovai niekada man nepateikdavo konkrečių atsakymų, tačiau tikiuosi jūsų laukti šiandieną. Ponas Peterlė, prašau. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti ir komisijos atstovui. Ačiū už pranešimą dėl E, dėrybinės situacijos. Man atrodo, kad buvo pristatyta nemažai naujų elementų. Ir mes parengėme e, parlamento rezoliuciją, ten buvo pristatyta mūsų pozicija, mūsų pageidavimai. Na ir taip suprantu, kokia yra situacija Vokietijoje ar kitose šalise, kalbant apie visuomenės nuomonę. Uh, Ir akivaizdu, kad ES e, e, piliečiams e, atrodo, kad tai yra toks nesažiningas santykių modelis, jeigu galima tai pasakyti, nes atrodo, kad turima paukoti daugiau negu gaunama. Na ir mes, kaip Europos parlamento nariai, Nekartą prašėme patikinimo, ar standartai dėrybinėme procese nebus sušvelninti, tačiau neužtenka vien tik žodžių, tam reikia ir teisinio pagrindo siekiant išvengti tokių spastų. Na ir pavyzdžiui, e, praeisiais metais e, su kolegomis lankėmės Junktinėse Amerikos valstijose ir prieėmė tokios išvados, kad mūsų nuomonės dėl daugelio klausimų itin išsiskiria. Ir kad taip, kiekvieni, kiekviena pusė turi savo argumentų, tačiau itin skirtingų argumentų, kalbant apie genetiškai modifikuotus organizmus, klonavimą ir taip toliau. Iš vienos pusės taip yra Junktinės Amerikos valstijos tokia e, patikima, solidi jėga, o iš kitos pusės yra Europos Sąjunga, kurią sudaro daug valstybių narių, ir dauguma tų valstybių narių e, turi tikrai nemažų abejonių dėl to, kaip amerikiečiai žiūri į GMO, į klonavimą, į kitus aspektus. Ir man atrodo, kad mes tiesiog į pro pirštus žiūrime į tos skirtumus. Na ir mano klausimas būtų toks. Kalbant apie amerikiečių pasiūlymą, e, aplinkosauginės taisyklės turėtų būti ISDS mechanizmo dalimi. Norėčiau paklausti, kokiu žingsniu ėmėsi e, Europos Sąjunga, m, norėdama m, kažkaip tai suderinti tas pozicijas. Ir kaip komisija ketina e, užtikrinti, jog bus e, e, ginami tie aplinkosauginiai principai, jeigu kils e, tam tikri ginčiai tarp valstybės ir investuotojų. Norėčiau daugiau sužinoti apie tuos naujus mechanizmus ir kaip bus didinamas standartų lygis ateityje. Taip pat norėčiau sužinoti, kaip bus atsižvelgta mm, į valstybių narių nuomonę dėl aplinkosauginių klausimų. Ačiū. Dėkoju žodis panui Patsui. Atsiprašome, yra techninių kliučių dėl vertimo. Ačiū, ponė pirmininkė. Turiu pasakyti, kad aš atidžiai seku situaciją dėl TTIP dėrybų, renku visą informaciją, mm, susijusius dokumentus. Ir tiesą pasakius, nesuprantu, kodėl e, bandoma viską dangstyti tais konfidencialumo uždangalais, e, kodėl tiek daug slaptumo yra. Man atrodo, kad ES tarsi pristato savo poziciją, savo reikalavimus o amerikiečiai dažniausiai atsisako juos įgyvendinti ir tokia gaunasi asimetriška situacija. Tad be abejo sudėtinga tikėtis visuomenės pritarimo e, ir be abejo, kalbant apie tą konfidencialumą, kartai sudėtinga tiesiog išsiaiškinti, kokia reali padėtis. Ir manau, kad e, komisija taip pat turėtų tai pripažinti. nelengva viešinti informaciją susijusią su vykstančiomis dėrybomis. Šitas procesas išėjo iš mūsų demokratinės kontrolės ribų ir aš tikiuosi, kad šiandieną kad komisija autorizuos pesticidus, ko, anksčiau, ko negalėjo to padaryti labai seniai. Ir taip pat galėtų E, paminėti daugelį kitų produktų, pavyzdžiui, glifosatus. Mes turime atlikti labai išsame analizę ir e, turėtume paspausti e, tas sritis, kuriuose mūsų teisės aktai netitinka Amerikos standartų. Nepaisant to, mes turėtume labai atidžiai e, sekti šitą procesą. Kitas man nerima kelintis klausimas yra e, mūsų, e, susijęs su mūsų vizitu. Mes aptarėme tą klausimą su kolegomis kongrese niekas nepasikeitė šioje srityje. Tai yra, JAV neturi galimybės uh, užtikrinti, kad dėrybų uh, rezultatai būtų įgyvendinti federaliniu lygmeniu. Tai e, e Junktinėse valstijose e, valstijos pačios gali priimti teisės aktus ir e, JAV negali užtikrinti, kad e, tie e, mūsų dėrybiniai įsipareigojimai bus įgyvendinti atskiruose Amerikos valstijose, negali jų to įpareigoti padaryti. Taigi mes deramės dėl TTIP, tačiau atskiros valstijos nebūtinai įgyvendins to reikalavimus, tos reikalavimus ir to negalima užtikrinti. Taigi, E, tai e, yra e, labai sudėtinga sritis ir dabar yra daromas komercinis spaudimas. Mm, aš esu tai matęs ir mačiau to poveikį deriniam procesui. Aš tikiuosi, kad komisija yra konstruktyvi, yra išlygos daromos ir vyksta asimetrinės dėrybos. Taip jau buvo. E, ir antra, nėra jokių garantijų, kad centrinė vyriausybė įgyvendins e, federalinių lygmenių e, visus numatytus įsipareigojimus. Ačiū, ponė Garlin. Dėkoju, pirmininkė norėčiau e, kai ką deklaruoti ir man tikrai labai e, būtina, atrodo, e, užtikrinti, kad sudarytume susitarimą dėl TTIP Aš manau, kad priekyba su JAV yra labai e, svarbi dėl svarbi Europos ekonominiai ateičiai ir man kaip e, Britų parlamentariai, e, kuri laukia Britų referendumo dėl narystės, yra labai svarbus aspektas tai, jog narystė mums duoda prieigą prie eksporto rinkos ir mes norime kiek įmanoma greičiau užtikrinti gerą susitarimą. Ir aš nenoriu blokuoti tai taip jokių būdų, tačiau turiu didelį mm, e, e, didelį bet. Norėčiau gauti e, detalių dėl to, kaip E, mes užtikrinsime, jog mūsų susitarimas būtų tarpusavėje suderintas, nes mums e, buvo e, nuolat sakoma ir mes neturime priežasčių tuo netikėti, kad mes užtikrinsime, jog mūsų standartai nebus pažeisti. Tad mes turime pirmiausia kitą kartą, kai komisija pristatinės tie tip, gauti aišku paaiškinimą, koks bus mechanizmas siekiant užtikrinti e, e, standarto atitikimą. Ir mes e, turėtume atidėti visus šituos skyrius. Aš manau, kad čia išsakytos nuomonės, į tas nuomonės reikia labai rimtai atsižvelgti, nes būtų labai E, gaila, jeigu šitas e, susitarimas įtakotų visus parlamentus. E, labai būtų gerai, jeigu komisija pateiktų labai detalę ataskaitą apie tai, kokios, de, kokios detalės bus tuose susitarimuose. Kiitoksia tiedoista. Pone Lietenmakė, dėkoju pirmininkė už pateiktą informaciją. Man reikia daug daugiau informacijos, kad galėčiau įvertinti šią situaciją ir kad galėčiau pasakyti tai gerai ar blogai. Jūs minėjote, kad reglamentavimas, e, reglamentavimo ir įstatymų lygybos ir tie padaryta daug pažangos ir yra daug priemonių, uh, kuriomis e, mūsų standartai gali būti pažeminti arba paaukštinti. Kaip sakėte, e, mes negalime žeminti savo standartų ir kokiuose klausimuose mes galime užsitikrinti aukštesnį lygmenį, ką reiškia šita pažanga. Ir uh, mes gausime tikslesnės informacijos apie maisto saugą, e, galbūt apie antibiotikų naudojimą, vartotojų teisų apsaugą. Nėra pakankama pasakyti, e, kad ligmo bus aukštesnis ar žemesnis, ar kaip yra pasakyta, kad buvo padaryta pažanga, nes nieko, tai nieko nereiškia, kokioje srityje buvo padaryta pažanga. Taigi, konkrečiai kalbant. Kalbant apie maisto saugą ir vartotojų teisų apsaugą, e, reikia kelių konkrečių pavyzdžių, kur mes padarėme kokią pažangą. Taip pat norėčiau paklausti, ar yra e, vykdomos dėrybos dėl muitų. E, ir kitas mano klausimas, kokiu, kokiuose srityse nebuvo padaryta jokios pažangos. Ir kokie klausimai e, liks pabaigai, nes yra daug ginčių dėl to. Ir kitas svarbus klausimas. Ar valstybės narės, e, tai yra valstijos Junktinėse Amerikos valstijose privalės įgyvendinti tos susitarimus ar ne. Aš turėčiau priminti ankstesnį susitarimą su JAV gal, galutinėme variante. Paaiškėjo, kad valstijos apskritai neprivalo laikytis to susitarimo ir parlamentas atmetė šitą sprendimą, ačiū Dievui, tačiau e, tikiuosi, kad šį kartą taip e, nesitiks. Ir aš tikiuosi, kad galiausiai mes gausime aišku kokią tikslę informaciją sužinosime, ar e, Junktinių valstijų e, valstijos yra e, saistomos šių reikalavimų ar ne, nes kitaip manau, kad visas susitarimas bus atmestas jeigu jis bus privalomas tik federaliniu lygmeniu. Tokie yra mūsų klausimai ir norėčiau daugiau informacijos šiais klausimais gauti. Ačiū. Dėkuoju, ponia Garlinė. Dėkoju. Norėčiau padėkoti visiems, kas esate atsakingi už, e, už kas, kas parengėte, surengėte šitą diskusiją. Aš manau, kad Europos parlamente visi maždaug vienodai galvojame ver frakcijų. Ir tai reiškia, kad dėrybos e, vyks sklandžiai, mes labai smarkiai e, atidžiai stebėsime šitas dėrybas. Pavyzdžiui, matėme, e, kai buvo su draudimu dėl e, klonavimo. Ir manau, kad mes visi maždaug vienodai mastome. Tačiau daugiausia dėmesio skiriama visuomenės sveikatai, maisto saugai, gyvūnų geroviai, aplinkai ir vartotojų teisų apsaugai, o tai yra šio komiteto sritis kompetencija. Kaip ponia Garling mums priminė, mes esame ES ir mūsų e, aiškus interesas yra pasiekti susitarimą. Tačiau aišku, to susitarimo kokybė yra labai svarbus dalykas. Europos sąjunga skirtingai žiūri iš tą dalyką. Pasižiūrėkime į e, apsauginį principą, kurį mes taikome Europoje ir kontrolės mechanizmus, kurie egzistuoja. Mes taikome integruotą sektorinį kontrolės metodą ir jeigu mm, minėtumėte du konkrečius pesticidus, kurie yra uždrausti Europos Sąjungoje, e, tai žinome, kad jie yra leidžiami e, jungtinėse valstijose. E, kalbame atskirai nuo hormonų, nuo gamo ir Žinome, kad e, Amerikoje ir kai kurie antibiotikai yra leidžiami laisviau nei, jungtinėse, nei Europos Sąjungoje. Žinau, kad 70 gyvulinkystėje amerikiečiai naudoja 70 procentų antibiotikų, o 10 procentų yra naudojama ter, e, terapija terapiu, terapiniams tikslams gydimui. Tai yra 70 procentų augin, e, antibiotikų naudojama auginimui gyvulių. Tai yra visiškai unikalu ir nieko palyginamo su ES mes čia nerandame. Na ir taip pat kalbant apie klonavimą ir apie valymą Mes žinome, kad e, e, vištienos skerdenos e, yra iš karto šaldomos. Tai yra tam tikra metodika. Ir tikslinga metodika. O dėl geografinių nuorodų jų yra 270 e, saugomų e, vietovių, vietovių Europos Sąjungoje, tačiau amerikiečiams tai visai neįdomu. Todėl mano klausimas yra susijęs su metodika. Galbūt mes e, ketiname pereiti prie abipusio pripažinimo, kur standartai yra panašus arba lyginami. Ir galbūt mes turėsime tuos standartus patvatemti į viršų. Aš tikiuosi, kad mes rasime teisingą požiūrį, nes metodika yra labai svarbus dalykas. Kalbant apie pramoninę pusę, kai kalbame apie augalų E, sveikatą. Yra labai daug gandų dėl skirtingų e, standartų Amerikoje ir e, Europos Sąjungoje. Ar mes gausime kokią nors skirtingų pozicijų apžvalgą? Yra labai daug kontroversiškų klausimų ir nesutarimų, kurie mums turėtų būti apžvelgti. Jie kila tiesiog iš e, tarpusavio nuomonių skirtumų. Dėkoju. Pirmininkė, kalbant apie antrą dėrybų raundą, mes e, susikoncentravome į E, bendradarbiavimą reguliavimo srityje ir siekėme ieškoti galimos konvergencijos e, sričių. Keletą žodžių norėčiau išgirsti apie tai, ar abi šalis e, šiek tiek vertino savo požiūrius. ES prašė išlygos dėl GMO ir dėl augimo hormonų, tačiau aš norėčiau pabrėžti, kad uh, yra tam tikra spraga dėl atsekamumo srities. Viena vertus, transatlantinis atsakamumas yra garantuojamas tarp valsty, valstybių, e, kai kalbama apie e, galvijų e, pervežimą 18 mėnesių. Tačiau, kai kalbame apie atsakamumą pasie, tarp sienų, tai mm, visiškai skirtingi yra, standart, skirtingi yra standartai. Ir man atrodo, kad mūsų uh, situacija yra skirtinga. Ar uh, komisija tas sąlygas uh, įvardins ar išplės? Dėl rizikos įvard, įvertinimo, uh, manau, kad amerikiečiai patiria tikrai rimtą riziką ir uh, E, e, būtent visuomenė turi parodyti, kad kažkokia e, medžiaga yra žalinga. Europos Sąjunga turi skirtingą požiūrį į rizikos valdymą. Tai noriu paklausti, vyksta dėrybos dėl bendradarbiavimo reguliavimo srityje, tačiau ar tuo metu yra numatomi bendri standartai rizikos valdymų? Jeigu taip, koks metodas bus taikomas? Ačiū. Dėkoju. Messuita. Pane Suita. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Dėkuoju, pirmininkė. Jau keletą metų seku šitą temą, man labai įdomu ir Taip pat e, žinau, kad Kroatijos piliečiai tuo domisi. Aš e, dažnai dalyvauju apskrito stalo diskusijose, kur piliečiai užduoda klausimus ir Aš e, nesu prieš TTIP, aš esu už tai, kad reikia sustiprinti bendrąją rinką tarp dviejų šalių. Aš norėčiau didesnio konkurencingumo tolimųjų rytų atžvilgių ir aš bendrai paėmus pritariu TTIP, tačiau yra tokių klausimų, kurie nebuvo paaiškinti. Ir mes turėjome labai nedaug laiko peržiūrėti šios dokumentus ir buvo labai sunku tai padaryti. Dėl konfidencialumo ar dėl to, kad trūksta skaidrumo, piliečiai nusiteikę prieš TTIP. Taigi, po parlamento rezoliucijos mes jau gavome tam tikros informacijos, tačiau kai kurie klausimai dar yra neaiškus, todėl aš duosiu e, štai tokius klausimus. Mes e, sukūrėme tam tikrą teisinę bazę ar pakeitėme egzistuojančius teisės aktus, kad įgyvendintume e, dalį susitarimo. Tai reiškia, kad mums reikės pakeisti teisinę bazę. Tačiau taip pat mes tikimės, kad Europos standartai nebus e, sumažinti. Mes tuo tikimės. Tačiau yra du neįspręsti klausimai. Ir tai yra klausimas komisijai, komisijos atstovui. Ar mums reikės ratifikuoti e, šį sustarimą nacionaliniuose parlamentuose? Tai dar nėra aiškiai išdėstyta. Ir be to, ISDS instrument e, priemonė. Aš nesu visiškai tikra, kad mes turime galutinį atsakymą į tai. E, vėlgi tai yra klausimas, kurį kelia piliečiai ir e, kelia klausimą dėl pesticidų ir GMO. Aš tikiuosi, kad šiuose srityse mes išlaikysime Europos standartus. Ačiū pone Gutteland. Dėkoju pirmininkė, dėkoju komisijos suteiktą galimybę pasikeisti nuomonėmis ir informaciją. Aš esu viena iš frakcijos narių, kuri mano, kad reikia tokio priekybos sustarimo, tačiau dabar yra daug klausimų, kurie dar nėra atsakyti. Mums reikia daugiau informacijos prieš uh, galėdami priimti galutinį sprendimą. E, chemikalų, politikos, maisto saugumo, e, taip pat e, galvijų gyvulininkystė, profesinių sąjungų teisės ir panašiai. Mums reikia daugiau detalių, konkrečių detalių ir konkrečių atsakymų prieš priimant poziciją. Nepakanka kad mums pasakytų, jog mes einame reikiamą linkme. Jeigu pasižiūrėtume, kaip viskas vystosi dabar žemės ūkio sektorija, tai atsižvelgiant į tai, jog e, neseniai e, buvo naudojami antibiotikai, prevencinės priemonės, tai Mes šitos klausimus sprendžiame kiekvieną dieną ir ES chemikalų politika turi būti sustiprinta, e, kad galėtume pagerinti situaciją Europoje. Atrodo, kad mes darome nepakankamai, kad apsaugotume savo standartus ar juos sustiprintume, kad apsaugotume visuomenės sveikatą ir aplinką. Mums reikia daugiau faktinės informacijos reglamentuojančios tas rytis, kurias nagrėjame šiame komitete. Ir mums reikia daugiau informacijos iš komisijos apie tai. Tačiau dėkoju Jums bet kokiu atveju užgautą informaciją. Dėkoju, ponė Evi. Dėkoju. Aš pasinaudosiu galimybę ir iškelsiu keltą klausimų, užduosiu jos komisijai. Pirmiausia, norėčiau pasakyti kai ką akivaizdaus. E, mano šalyje, Italijoje, e, šie klausimai e, visuomenėje nėra plačiai aptariami ir mes nesame tie, kurie iš karto įgyvendinome, įvertinome tą sutartį. Žinau, kad mes padarome keletą gerų pakeitimų, tačiau žinome, kad šie pakeitimai gali e, pavojingai sumažinti standartus Europoje ir pakengti saugumui. Daugelis kolegų minėjo daugybę skirtingų detalių punktų ir, kaip jau sakiau, e, šis komitetas nagrinėja klausimus, kurie yra apžvelgiami sutartyje. Aš noriu paklausti komisijos dėl ISDS e sutar, metod, metodo, priemonės. Uh, E, buvo tokia byla Monsanto prieš Kaliforniją ir e, ten buvo nuspręsta uždrausti tam tikrą chemikalą. Problema yra ta, kad ISDS e priemonė gali sukurti tam tikrą pavojų ir mm, galima būtų įsivaizduoti, kad kažką panašaus galima būtų atkartoti Europoje, jeigu tas straipsnis bus įgyvendintas. Labai ačiū. O dabar steiksiu žodį vėl komisijos atstovui, kad atsakytų visus tas klausimus. Labai ačiū. Dėkoju visiems nariams, kurie uždavė tiek daug gerų klausimų, labai kurčių klausimų. Na. Na čia pasakyti, kad man tai primena šiek tiek viešojo pareigūno egzaminą, kurį teko laikyti prieš keletą metų. Labai labai primena tą atvejį. Tad dabar pabandysiu įsitikinti, kad mes iš tikrųjų atsižvelgėme į komiteto pastabas, komentarus, kuris girdėjome jau eigoje nuo darybų pradžios. Ir taip pat, na čia pabrėžti, kad tai, ką nariai sako, mes viską perdodame toliau administracijos savo. Štai aš esu čia su penkiais kolegomis iš skirtingų komisijos departamentų. Ir žinoma, mūsų pareiga, mūsų darbas yra užtikrinti, kad jūsų nuomonės pozicijos būtų įtraukiamos ir kad imtumėmės tinkamų veiksmų. Narys Balčio prašė sąžiningo atsakymo, tai žinoma, sąžiningai ir atsakysiu visiems. Pradėkime nuo pranešėjo Dorfman. Buvo klausimas dėl sąryšys su JAV rinkimais. Na, žinoma, tai turbūt labiau yra amerikiečių reikalas, jie turi spręsti šį, šį klausimą. Tačiau taip pat matome, kad e, matomiausi kandidatai, tiek ponas Trumpas, tiek ponė Clinton, e, daug komentavo JAV politiką ir daugiausiai kalbėjo apie Ramio vandenino partnerystės sustarimą, kuris jau startas yra ir ponas Trumpas minėjo, kad norėtų persidarėti dėl to susitarimo. Taigi atidžiai stebėsime, kas naujo bus sakoma, tačiau aš vėl pabrėžti, kad esama administracija yra pasiryžusi dirbti su jo pradėtus projektu ir kaip jau minėjau, jie norėtų sudaryti sutarimą iki metų pabaigos. Na, pamatysime, ar tai pavyks padaryti, bet bent jau viešai jie taip pareiškia. Taip pat prisimenu iš sutikimo su ponu Dorfmanu praeis metais jis minėjo, kad Austrija, gamina, e, Austrija augina obolius savo regione. Ir anksčiau eksportuodavo sultis, bet ne obolius į JAV dėl e, sutingų procedūrų. Dėl vašino institucijų sudėtingų procedūrų. Taigi, na, suprantame, kad tokie skundai yra suprantami, tikrai biurokratinės procedūros kartais būna labai ilgos, ypač daržovių ir vaisių srityje. Ir mūsų darybininkai nuolat primena amerikiečiams apie tai, kad tos procedūros yra ilgesnės negu, pavyzdžiui, ES e, procedūros suteikti licenciją GMO gaminiams. Taigi matome, kad e, JAV Labai ilgai užtrunka šį dalykai. Mes galime griežtai pagristi savo poziciją, kad procedūros tikrai yra per ilgos, pavyzdžiui, obolių atvejs arba kreušės. Matėme, kad tarkime ir Rusijos rinkos atveju Rusijos federacija ėmės tam tikrų priemonių prieš dviejus metus ir iki šiol, iki šiol dar nėra viskas išspręsta. Tai taip pat parodo vis tik kokios šios atingos dėrybos, nes mes tikrai priimame domen, tai kai jūs sakote, kad negalime mažinti apsaugos lygių, taip pat komisija su tai supranta ir taip pat pabrėžia. Ir taip pat suprantame, kad jūs turite įsipareigojimus savo piliečiams, savo gamintojams plėsti prieigą prie užsienio rinkų. Būtent apie tai ir kalbame šiame sustarime. Daugelis jūsų uždavė kaip tik šį klausimą apie apsaugos lygius ir noriu pasakyti, kad per tą tip nebus apsaugos lygiai mažinami. Tuos lygius nustato teisėkuros institucijos, o ne dėrybininkai. Ir mes esame numatę atitinkamos mechanizmus tarp teisėkuros institucijų, tarp abiejų, tarp JAV ir ES, tačiau tai yra teisėkuros klausimas ir tiek JAV, tiek ES laikosi tos pačios pozicijos, kad teisėkos institucijos liks autonomiškos ir turės teisę nustatyti reikiamus apsaugos lygius pagal tai, ką patvirtins jų tikrai parlamentai. Tai norėčiau pabrėžti, kad nekūrėme bendros rinkos su JAV, kaip kad kūrėme su valstybės narimis. Čia esminis skirtumas yra mes bandome kiek įmanoma paskatinti bendradarbiavimą teisėkuros srityje, kad būtų įmanoma sumažinti nereikalingus prekybos barjerus, kaip minėjo ponas Tasi. Yra tam tikri nemuitiniai barjerai, pažiūrėjau, įvairių bereikalingų procedūrų sudvejinimo, kas tiesiog kainuoja mūsų visuomenės, bet yra nereikalinga. Ir tai mažina konkurencingumą, taip pat yra tam tikrų netarifinių, nebūtinių barjerų, kurie, pavyzdžiui, e, kyla dėl demokratinių pasirinkimų. Kad ES piliečiai sprendžia vienaip negu ją piliečiai. Tai kitas dalykas. Jūs savo pastabose taip pat apie tai daug kalbėjote, kad mes ES į daug ką žiūrime kitaip negu amerikiečiai. Ir mes jau esame aiškiai pasakę, kad pavyzdžiui pamatiniai mūsų teisės aktai dėl GMO nėra darybo objektas arba tarkime hormonais apdorota e, jautina, ar tarkime e, gyvulininkystę naudojant augimo įvairius skatinamas medžiagas augimo. Mes jau esame pasisakę viešai, komisija pasakius viešai, komisija dar yra pasakius viešai, ir e, dėl šių klausimų, kad jie yra, nėra dėrybų objektas, ir tuose tekstuose, kuris mes esame pateikę, kuris vis, visi galite perskaityti, jūs matysite, kad beje, beje visus pasiūlymus galite perskaityti specialioje salėje. Taip pat ir konsoliduotas formas galite paskaityti, ten ir bus ir amerikiečių pozicija. Ir pamatysite, kad mūsų, beje, pamatysite, kad mūsų pozicija yra pateikiama internete, o konsultanto pozicija yra specialiuose kambariuose. Taigi nėra taip, kad darybos yra visiškai slaptos, nes mes jau labai seniai savo poziciją platiname viešą internete. Ir jūs galite taip pat perskaityti ir konsoliduotą versiją kartu su amerikiečių pasiūlymais specialioje salėje. Taip pat skaityti dabar jau galima, nuo kalėdų galima ir valstybėse narėse. 23 valstybės narės, 23 valstybės narės jau įsteigė tokias e, skaitimo sales savo, savo, savo valstybėse, keturios reikės tai padaryti ir Valstybinarių parlamentai taip pat gali tai padaryti, gali skaityti tos, tos sutartis. Taigi, vis, taigi galima paskaityti konsultuotus tekstus ir galite atkreipti dėmesį į tai, ar ar tik, na, tikrai kilo kokios problemų ir galite į tai visą tai atsižvelgti. Toliau. Ačiū kaip dėmesį keletą pastabų, kurias jūs išsakėte. Tikiuosi, į tos klausimus atsakysiu išsamei. Pono Balas klausimas dėl tvaraus vystimosi poveikio vertinimo. Tai šį vertinimą atlieka išorės vertintojai, kad būtų nepriklausoma ataskaita. Ir ši konsultacinė įmonė gali laisvai prieiti prie visos informacijos dėl tų skyrių ir analizė yra tiek kiekybinė, tiek kokybinė. Ataskaita taip pat bus ne vieno šimto puslapių dydžio. Ir ten bus tiek kiekybinės, tiek kokybinės išvados dėl sutarimo poveikio jau po įgyvendinimo. Taip pat tyrimas atkreips dėmesį dar į atskirus sektorius ir arba atskirus aspektus, pavyzdžiui, bus kalbama apie laivininkystės sektorių arba, pavyzdžiui, apie socialinės teisės. Ir numatyta daug, keliolika tokių sektorių, sričių. Ir tiems sektoriams bus pritaikyta tvarumo analizė. Tai yra kiek kitas dalykas negu poveikio vertinimas poveikio vertinimas yra labiau kiekybinis dalykas, o tvarumo šią analizę yra šiek tiek kitoks metodas, šiek tiek kitoks, kitoks tikslas siekiama. Taigi bus įvertinti tiek kiekybiniai, tiek kokybiniai sutarties aspektai. Mes žinoma norime, kad poveikio vertinimas būtų kuo, kuo geresnis, kuo kokybiškesnis. Dėl to svarbu įvertinti ne tik kiekybinę pusę, bet ir kokybinę. Mes žinome, norime, kad startyje tikrai būtų įgyvendintas tam tikros vertybės. Dėl kai kurių tų dalykų mes labai nesutarėme su amerikiečiais. Kita vertus, su amerikiečiais dėl tų dalykų sutarėme daug geriau negu su kai kuriais kitais partneriais, pavyzdžiui, Indija, Brazilija, Kinija ar Rusijos federacija. Toliau ponios Muller klausimas dėl miškininkistės, dėl miškų kirtimo. Savo plėtr, e, tvaris plėtros tekste esame numatę tam tikrus įpareigojimus. Tą tekstą mes pateikėme gruodžio mėnesį amerikiečiams. Ir tenais yra įsipareigojimai tvariai išsaugoti miškininkystę, tvarvyti miškininkystę, taip pat siekiama kartu kovoti su nelegaliu miško kirtimu taip pat skatinti tvariai naudoti miškų išteklius miškininkystėje ir taip pat atitinkamai derinti poziciją su trečiosiomis šalimis. Taigi, tai taip atveju bandome dar naujai spręsti kitos klausimus, tuomet, kai turime bendrų tikslų kartu su amerikiečiais kuriuose srityse. Toliau. Ačiū atsakyti į pono Stasi klausimą. E, atrodo, jau minėjau apie tai, kokiu yra skirtumų tarp tų nemuitinių barjerų, kad kartais tie barjerai tai kyla iš politikos sprendimų skirtumų. Be abejo, skirtumų liks sutartį sudarius. Sutartimi nesiekiama kaip nors atskiesti ES vertybės, tas vertybės, kurias remia parlamentas. Taip pat nesiekiama skėstų vertybių, dėl kurių institucijos jau yra sutarusios ir dėrėjosi daug metų. Toliau, kalbant apie sutarties įgyvendinimą bei abipusį pripažinimą ir ekvivalentiškumą, tai visą tai turės patvirtinti parlamentas. Nekitiname to kaip nors formaliai peržiūrėti. Ne? Čia teisėjo konstitucijos abi turės dirbti šią srityje, turės atlikti savo pareigas. Taip pat pasakyta, kad šioje srityje beje labai skiriasi mūsų ir mūsų kolegų iš Amerikos požiūris. Toliau, buvo klausimas dėl investavimo. Ponas Štas keli klausimą, ponas Baloš, taip pat kiti keli asmenys keli šį klausimą. Tai mums atrodo labai svarbi dėrybų dalis ir taip pat parlamente buvo daug diskusijų dėl to. Tai tikrai ši tema yra labai kontroversiška. Ir po labai ilgų konsultacijų su suinteresuotomis šalimis, su plėtinė visuomenė, taip pat su jumis buvo daug diskutuota, taip pat buvo daug diskutuotas valstybėmis narėmis. Vieną čia priminti, kad valstybės narės kaip tik ir sprendžia dėl tokių sutarimų. Taigi dabar mes jau sukūrėme naują platformą, kaip spręsti ginčius. Manome, kad yra didžiulė transformacija. Tai nėra nedidelis evoliucinis pakeitimas, lyginant su ESDS procedūromis. Ne, tai yra didžiulė transformacija. Ir šie ginčiai dabar perkeliami į teisminę erdvę. Na, siūloma tai padaryti. Taigi, investuotojų ginčiai su valstybė bus sprendžiami teismo keliu. Ir tai bus daroma aiškiai ir formaliai pripažįstant uh, valstybių galimybę priimti atitinkamus teisės sprendimus. Taip pat į teisinę erdvę perkeliama tai ta prasme, kad dabar jau ginčio šalis ne pačios skirs arbitrus, bet sutarties šalis, būtent vyriausybės spręs dėl teisėjų. Ir tie teisėjai bus byloms paskirstomi atsitiktinė tvarka. Viskas bus visiškai skaidru ir taip pat bus ir galimybė teikti apeliaciją. Taip pat bus aiškiai nu, numatyta teisė valstybėms priimti atitinkamus teisės aktus, kaip jos mano tink, esant tinkama. Manau, kad tai yra labai gera, gera pusiausvėra tarp skirtingų pozicijų, kurios visuomenėje buvo dėl šių, e, dėl šių sprendimų. Žinoma, čia yra, na, vyksta dėrybos ir toks bus mūsų pasiūlymas. Ir vasario mėnesį per paskatą darybų raundą mes daugiausiai laiko ir skyrėme būtent paaiškinti amerikiečiams, kodėl mums tai yra labai svarbu ir kodėl mes manome, kad tai yra subalansuota pozicija. Turbūt galime pasidalyti su jumis, čia nereikia paslaptis, kad e, na, mes taip pat aiškiai išsakėme ir parlamento nuomonę, kad parlamentas reikalauja, jog investuotojų apsauga būtų subalansuota ir to buvo reikalavimo per pasus keltą mėnesių. Ir norėčiau Jums patvirtinti, kad e, dėl šių klausimų galiausiai spręsite ir tvirtinsite juos Jūs. Toliau ponas Poč kėlė klausimų dėl konfidencialumo. Manau, kad į tai jau atsakiau, kalbėdamas apie prieigą prie tekstų. Tačiau jis taip pat ir kėlė klausimą dėl dėrybų asimetriškumo. Na, taip. Amerika, JAV yra federacinė valstybė. Tačiau prekybos politikos atžvilgių ES taip pat yra federacinė sistema. Taigi matome, kad štai turime dvi ekonomikas, kurių įsivystymų lygis yra panašus, dydis yra panašus. Ir čia dabar jau mūsų galimybės priklauso nuo to, ar valstybės narės galės susivienyti ir ar parlamentas kaip e, tiesiog konstitucija taip pat patvirtinti šį sutarimą ir galėsime visi kartu pasiūsti aiškę žinę, kad e, reikia užtikrinti, jog sutarimas būtų subalansuotas. Beje, taryba tam skiria labai daug dėmesio yra valstybių narių, kurios itin pabrėžia šios klausimus, kad reikia užtikrinti pusiausvyrą, reikia užtikrinti, kad būtų aukšti standartai ir reikia užtikrinti, kad būtų kuriami visapusiškai geri rezultatai mūsų pliečiams ir būtų užtikrinamas darbo vietų kūrimas ir augimas. Įgyvendinimas e, iš ES pusės dažniausiai daugiausiai vyks deleguotais aktais ir žinoma, čia jau sulaikomas visų prastų procedūrų. Toliau dėl valstijos ligmens JAV. Buvo apie tai keliamų klausimų. Kai TTIP sutartis bus jau sudaryta ir kai jau ją ratifikuos abi pusės, tuomet JAV vyriausybė prisims atsakomybę už sustarimo įgyvendinimą visais valdysenos lygiais. Ir e, bus galima taip pat e, pateikti ginčą, jeigu, jeigu JAV to nepadarys federaliniu lygiu. Nes bus ginčių sprendimo mechanizmai. Tačiau, žinoma, svarbu yra tai, kad kai kurie politikos aspektai lieka JAV valstijų lygiu. Kaip ir ES atveju yra daug įvairių sričių, kurios nėra europinės kompetencijos sritis. Taigi, ap, tas klausimas apie valstybių lygmenį, labiau yra klausimas apie tai, ką mes galime sutarti su JAV dėl tų klausimų, kurie lieka žemesnių lygių JAV. Tai ypač svarbu yra viešų pirkimų srityje, nes daug diskriminacinių sprendimų, kurie paveikia Europos įmonės, kaip tik yra prieimami ir įgyvendinami žemesniai federacinis lygis. Taigi reikia rasti sprendimą, šiam klausimui ir rasti tokį sprendimą, kuris būtų primtinas JAV valstijoms, apygardoms ir miestams. Tas pats jau pasakytina apie profesinių kvalifikacijų pripažinimą. JAV tai daroma valstijų lygių. Beje, mes e, Europos Sąjungoje taip pat tam tikras kompetencijas paliekam valstybių narių lygių, net, net ir tas, kurios yra svarbios bendrai rinkai. Taigi čia labai svarbu yra nustatyti tinkamą balansą ir subalsuoti įsipareigojimus, kurias prisims federalinė vyriausybė ir užtikrinti, kad žemesni lygmenys tikrai būtų tinkamai įtraukiami ir tie lygmenys taip pat įsipareigotų per sutartį. Tačiau, kai visą tai jau bus sutarta ir kai tai jau atsiras sutartyje ir kai tai atsiras teisėje, jau čia įsipareigomai visiškai galios, taip pat ir žemesnių federacinis, federacinis lygių. Na, kaip žinote, amerikiečiai labai kruopščiai įgyvendina savo teisę. Toliau, ponios Galin, klausimas dėl rezultatų. Na tai mes šiuo metu daugiausia pastangų skiriame tekstų tvarkymui. Ir iki vasaros tiek jūs, tiek valstybės narės jau galės pamatyti, ką, kokius sprendimus priimsime atskiriems sektoriams. Beje, kaip jūs visi minėjote, mūsų pozicijos gal kartais tam tikras klausimais labai skiriasi. Pavyzdžiui, tai chemikalų klausimas, automobilių saugos klausimas, taip pat vaistų klausimai, taip pat kiti klausimai, dėl gamyklų kai kurie klausimai. visą tai skiriasi ir, kaip panas Tas minėjo, kai kurie skirtumai yra dėl pagristų politinių sprendimų. Taip pat kai, kai, kai kurie skirtumai yra dėl šio parlamento sprendimų. Ir ten, kur skirtumai išliks, na tai jie ir liks, mes ir toliau juos turėsime skirtumus. Tačiau kai kurie skirtumai niekaip neveikia, pavyzdžiui, piliečio apsaugos lygio. Pavyzdžiui, automobilių sauga tikrai, na, amerikiečiais automobilis nesijaučia mažiau saugus negu europiečiai. Taigi, tačiau standartai skiriasi vis tik ir e, įmonėms tai kainuoja labai brangiai. Jeigu, pažiūrėjau, ypač Europos įmonėms, tai, e, tai labai kainuoja. Ir šiams įmonėms labai, labai kainuoja vykdyti veiklą už Atlanto. Tad matome, kad tais atvejais, kai bereikalo sudveginami reguliaciniai sprendimai, sieksime geriau dalis informaciją tarp sprendimų prieimėjų, tarp reguliuotojų, kad būtų galima pagerinti apsaugos lygius abiejose pusėse. Tad Tai svarbus dalykas yra. Štai jeigu dalykai skiriasi, tačiau galbūt galėsime viską pagerinti dar labiau ir pakelti lygį, gavę, pažiūrėjau, daugiau duomenų, arba efektyviau spręsdami, arba, pavyzdžiui, jeigu galėsime generis vaistus greičiau į rinką pristatyti, kurie bus pigesni mūsų piliečiams. Jeigu, pažiūrėjau, tai padarysime dėl to, kad patvirtinimo procedūra sutrumpės, tai tikrai bus nauda mūsų piliečiams. Toliau dėl klausimo dėl muitų. Na, tikrai. Čia esame pastumė labai daug ir prieartėjome prie galutinio etapo šis rytyje. O dabar, na čia pasakyti dėl, pasakyti dėl kitų sričių, kur pažangos yra mažai. Na, tai atvarai pasakysiu, kad yra tokių sričių, kuriuose kur dar liko labai sudėtingo darbo ir čia daugiausiai kalbama apie rinkos prieigą. Na, tai yra esminis klausimas prekybos daryboms. Aš per pasas 15 metų, kiek vyko darybų, tačiau pastebėtina, kad sunku tinkamai subalansuoti, pavyzdžiui, paslaugų sektorių, viešų pirkimų sektorių. Ir čia prieiga prie rinkos yra labai sudėtingas klausimas, labai sunku įspręsti, jį daug laiko tam skiriame, Tiek komisija daug slaugų laiko skiria, tiek amerikiečiai. Dabar norėčiau atsakyti ponios Donanos pastabas dėl atsiekamumo. Taip, manau, kad jūs esate teisi, yra skirtumų. Kalbant apie gyvūnų gerovę, tie skirtumai taip pat egzistuoja, tačiau daugumoje tų sričių TTIP yra tarsi bandymas pasiekti kažkokios pažangos. Taip, tai nebus kažkokia tai revoliucija, tai bus tiesiog tam tikra laipsniška pas, pa, pažanga, tačiau jeigu pažvelgtumėte į tuos pasiūlymus, kuriuos pateikėme dėl gyvūnų gerovės, dėl antibiotikų naudojimo e, įvairiose sritise, kurios yra susijusios su šio komiteto e, veikla ir darbo kryptimis, tikrai pamatysite, kad siekiame pažangos ir norime pagerinti situaciją. Dabar kalbant apie rizikos vertinimą bei susijusius parametrus, taip, tai liečia ir tą bendradarbiavimą. Ir esminis principas, kuriuo vadovaujamės, yra toks, kad paliekame tai e, reguliuotojams nuspręsti, tai nėra dėrybininkų sprendimas, tai daro e, reguliuojančios institucijos ir būtent jos vertina tuos mechanizmus susijusius su e, ekvivalentų pripažinimu. Na ir tie mechanizmai, to, tos priemonės bus pristatytos jums artimiausių metų ir arba sutartyje tai bus įtraukta, arba jau po sutarties sudarimo bus parengtas papildomas dokumentas, tačiau bet kuriuo atveju informuosime jūs apie tai. Dabar dėl glifo uh, e, satų, dėl pesticidų. Uh, buvo užduota klausimų, kaip suprantu, e, kol kas tai yra valstybių narių lygių atliekama, kalbant apie patvirtinimą, o tai nėra komisijos prerogatyva bent jau šiuo metu. Na ir labai tikiuosi, kad man pavyko atsakyti visus užduotus klausimus, nesu tikras, ar išlaikiau jūsų egzaminą, Tačiau bandžiau atsakyti į jūsų pateiktus klausimus ir noriu pasakyti, kad tiek ir aš, tiek ir mano kolegos esame pasirengę ateityje atsakyti tiek ir dvišalių pagrindų jums kylančius klausimus. Galite kryptis ir į mūsų biurus. Ačiū, dėkoju komisijos atstovui, ačiū už pateiktus paaiškinimus. Ir aš net neabejoju, jog šis komitetas itin atidžiai seks situaciją seks TTIP dėrybas, o dabar šeštasis darbo tvarkės klausimas - pasirinkimas porinkiminiai 14-20 metų daugiametės finansinės programos priežiūrai, parlamento indėlis prieš komisijai pateikiant pasiūlymą. Na ir jeigu yra narių norinčių išeiti iš salės, prašyčiau tai padaryti kiek įmanoma greičiau ir tyliau. Yeah, Commission, I think, can discuss outside the room, please. Na, tikiuosi, kad su komisija galite padiskutuoti už salės durų. Ačiū ir dar kartą noriu paprašyti tylos. Na, o dabar nedelsdama suteikiu žodį mūsų e, pranešėjui Frances Gambus, EPP nariui. Žodis jums. Mėly kolegos, jeigu nenorite klausytis mano pristatymo, išeikite iš salės. Gracias, presidente, queridos colegas. Dijo el Ačiū gerbiamas pirmininkė, kolegos. Pirmininkas Junkeris pasisakydamas plenarinėje sesijoje, kai pristatė komisijos darbo gairias, E, kalbėjo ir apie daugiametę finansinę programą ir minėjo, kad ji turėtų būti naudojama, e, kuriant tam tikras gerės susijusias su ES biudžetu, kuriant papildomas darbo vietas, konkurencingumą didinant, skatinant augimą ir taip toliau. Na ir į visą tai stengiuosi atsižvelgti, rengdamas savo nuomonę, kurią dabar aptarinėsime ir svarstysime. Bandžiau atsižvelgti ir į šešėlinių pranešėjų indėlį, kitų kolegų komentarus. Norėjome patobulinti tekstą ir užtikrinti, kad jis būtų kiek įmanoma labiau subalansuotas. Na ir yra įvairiausių aplinkosauginių iššūkių, su kuriais dabar susidurime, tačiau mano nuomonė centrinis elementas yra susijęs su daugiametė finansinė programa ir 20 metų strategija. Ačiū pirmininkė, kad leidžiate tęsti. Kaip jau minėjau, kyla daug įvairiausių aplinkosauginių iššūkių, su kuriais šiandieną susidurėme, tačiau gyvybiškai svarbu pritaikyti daugiametę finansinę programą prie 20 metų programos, kad pasiektume tų tikslų, kurie buvo, um, dėl kurių buvo sustarta Paryžiuje, 21 šalių konferencijoje. Klimato kaita e, kelia realią grėsmę mūsų planetai ir žmonijai ir man atrodo, kad mes turime tapti pavyzdžių E, teigiamos veiklos pavyzdžių. Labai svarbu saugoti bioįvairovę ir užtikrinti, kad mūsų piliečiai gyventų palankioje aplinkoje. Mes didžiuojamės kultūra, istorija, savo ekonominiais pasiekimais ES, tačiau nemažiau svarbus yra ir aplinkosauginis elementas. Tad reikia suderinti aplinkos apsaugą e, su platesnio masto tikslais. Ir tai yra šios nuomonės pagrindas. Mes privalome išgyventi kaip šios planetos gyventojai. Ir užtikrinti, kad e, gerbtume aplinką, e, kad būtų rasta tinkama pusiausvėra. LIFE programa, mano nuomonė, e, suderina visas tas tris sąlygas, kurias minėjau. Tai yra darbo vietų kūrimas, augimas, konkurencingumo didinimas. Man atrodo, kad tai gali padėti e, pasiekti geresnės ateities. Ir programa LIFE yra tarsi pavyzdys e, tokių programų, kur, kurias reikėtų įgyvendinti. Reikia vadovautis tuo daugiadisciplinių požiūrių, sprendžiant kylančias problemas, reikia apjungti aplinkosauginę politiką, mokslinius tyrimus, priemonės skirtas apsaugoti ekosistemoms. Nemažiau e, svarbu e, kovoti su grėsmėmis kylančiamis mūsų piliečiams ir saugoti mūsų ekosistemas. Na ir rengdama šią nuomonę. E, minėjau ir tą. E, E, programą e, skirtą augimui. Be abejo, jos tikslai yra orientuoti į ateitį, tačiau kalbant apie dabartinius metus, apie 16 metus, tai reiškia, kad mm, reikia vertinti realią situaciją pasaulyje, bolos grėsmė, zikos virusą, turime būti tam pasirengę. Ir e, daugiametė finansinė programa turi suteikti reikalingus iš, išteklius kovoti su tomis grėsmėmis ir taip pat mes turime užtikrinti, kad mūsų ES piliečiai gautų e, kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas. Yra ir kitų elementų nuomonėje, kurie yra labai svarbus. Mes po truputį brandame iš krizės ir dėje visuomenėje išaugo neligybė, taip pat sumažėjo ir perkamoji galia namų ūkiuose. Ir tai reiškia, kad e, e kai kurie žmonės, ypač pagyvenę žmonės, e, netinkamai maitinasi. Tad daugiametės finansinės programos peržiūra turi numatyti reikalingų išteklių, kad būtų galima kovoti su um, nepilnavertė mytyba visose amžiaus grupėse. Uh, Manome, kad e, daugiametės finansinės programos peržiūra e, turėtų sukurti papildomų galimybių skurti naujas darbo vietas ES, klėstėti mūsų piliečiams. Ir tai yra pirminė e, nuomonės versija. Nebejotinai laukiu ir šešėlinių pranešėjų ir kitų kolegų iš kitų frakcijų pasiūlymų. Ačiū. Dėkoju. Dabar žodis Džordžas Gramatikakis, socialdemokratų frakcijos vardu jis pasisakys. Ačiū labai gerbiamas pirmininkė. Tikrai didžiulis e, malonumas prisidėti prie šiandienos diskusijų. Ir e, Ponas e, Gambušas, mano nuomonė, susitelkė ties svarbiausiais klausimais susijusiais su biudžetu. Norėčiau vieną bendrojo pobūdžio pastabą išsakyti. Taip, žinome, kad kalbant apie aplinkosauginius ir ekologinius teisės aktus situacija keičiasi, ypač kalbant apie tą naują globalų susitarimą dėl klimato kaitos, kuris buvo sudarytas. E, apivartinių taršos leidimų prekybos sistema, taip pat atmosferos tarša, daug darbo buvo atlikta šioje srityje, tačiau dėl ekonominės krizės, kaip kad minėjo ir pranešėjas, E, aplinkosauginių teisės aktų įgyvendinimas Europos Sąjungoje e, tapo toks šiek tiek suskaldytas ir e, dėje neadekvatus. Life programa be abejo yra išskirtinė sėkmės pavyzdys, tačiau man atrodo, kad atsižvelgiant į visą tai, mes būtume teisūs, jeigu ieškotume veiksmingesnių priemonių, kurios padėtų um, paremti Life programą nes net nebejoju, kad ji turi būti išsaugota. Yra įvairiausių matmenų, taip, europinių lygių galime turėti savo tikslų, numatytų įgyvendinti iki 30 metų. Tačiau reikia nepamiršti ir Paryžiaus susitarimo tikslų įgyvendinimo ir e, to, kad reikės skirti 100 milijardų eurų e, per metus besivystančiam šalims. Siekiama sumažinti a, išmetamą CO2 kiekį ir tai yra vienas iš pagrindinių tikslų. Ir kalbant apie daugiametės finansinės programos laikotarpio vidurio peržiūrą, tai yra tinkamiausias metas įvertinti situaciją, pažiūrėti, ko dar trūksta ir užtikrinti, kad lėšos bus skirtos reikalingiausioms rytims. Na ir tie šimtas milijardų eurų, kuriuos minėjau, e, kurie bus skiriami besivystančiam šalims. Taip, tikrai didžiuliai skaičiai ir manau, kad reikia atsargiai elgtis su, su tokiamis lėšomis. Reikia stebėti, kokia yra e, situacija su biudžetu, nes man atrodo, kad valstybėms narėms gali kilti tam tikrų pagundų. E, e tiesiog paimti lėšas iš vienos ar kitos vietos. E, kad būtų surinktos reikalingas finansavimas klimato e, kaitos sričiai. Tačiau manau, kad to nereikėtų daryti paukojant kitas svarbės sritis. Na ir žvelgiant į mano gimtąją šalį Graikiją, mums kyla panašios grėsmės, tačiau man atrodo, kad mes kaip komitetas e, turime žvelgti į platesnį kontekstą susijusi su diskusijomis dėl išteklių. Reikia nepamiršti tų pamatinių principų. Tai yra vienas iš tokių principų teršėjas moka taisyklę. Reikia atsižvelgti savo politikos prioritetus ir užtikrinti tinkamą bendradarbiavimą ir ateityje. Ačiū labai. Žodis Julie Gerling. Jį pasiskaisė kar frakcijos vardu. Ačiū. Turiu porą bendrojo pobūdžio pastabų dėl daugiametės finansinės programos. Mūsų frakcija mano, kad jokia e, protinga organizacija nenumatytų biudžeto penkeriems ar šešeriems metams, mm, neplanuodama e, vienu ar kitu metu atlikti tam tikrų pritaikymų, pakeitimų. Tačiau man atrodo, kad tie pakeitimai turėtų būti susiję ne su bendra finansavimo suma, Manau, kad reikėtų diskutuoti ne apie išteklių didinimą, o apie tai, ką galima nuveikti su tomis lėšomis, e, kurias valstybės narės jau įnešė į biudžetą po sustarimo su parlamentu ir komisija. Ir man atrodo, kad reikėtų kalbėti ne apie e, biudžeto didinimą, tačiau reikėtų raginti diskutuoti galbūt net radikaliai diskutuoti apie tai, ką reikėtų e, daryti su tomis jau turimomis daugiametės finansinės programos lėšomis. Na ir man atrodo, kad yra daug e, tokių neliečiamų sričių, uh, ir neatsižvelgianti tai, kad auga kai, kai kurių sričių svarba, e, kad pavyzdžiui kilo pabėgėlių krizė, nėra persvarstomi biudžeto prioritetai. Man atrodo, kad reikėtų atidžiau pažvelgti į tas neliečiamas rytis, kaip kad sakiau. Nemanau, kad jos tokios turėtų išlikti. Aš tikrai neketinu ginčytis dėl to 20 procentų biudžeto, dėl kurio buvo suistarta pagal klimato kaitos veiksmus skirti. Tačiau reikia pažiūrėti, kaip tos lėšo, lėšos panaudojamos, pažiūrėti, ar jos protingai leidžiamos ir e, ar tikrai pasieksime užsibrieštų tikslų. Tada apibendrindama noriu pasakyti štai ką. Taip, yra numatytos tam tikros lėšos pagal DFP ir Aš tikrai e, sveikinčiau e, ištames diskusijas dėl to, kaip panaudoti tokias e, jau turimas lėšas, tačiau manau, kad nereikėtų didinti bendro voko dydžio, dėl kurio buvo susitarta 13 metais, tai ir tai buvo sudėtingos diskusijos, sudėtingas susitarimas, tad galbūt nereikėtų išjudinti tų pamatų. Ačiū. Ačiū labai. Dabar žodis ponui Torvaldsui. Ačiū gerbiamas pirmininkė, norėčiau padėkoti ir pranešėjui. Įvairūs su biudžetu susiję apribojimai e, yra tarsi visų problemų centrinė ašis. E, Turime ne tas problemas, su kuriamis susiduria Europos Sąjunga šiandieną. Ir man atrodo, kad mes e, turėtume kalbėti apie tuos biudžetinius apribojimus ir daryti tai konstruktyviai. Paprastai, e, kilus kažkokiai problemai, e, bandome tą problemą spręsti su pačiais geriausiais siekiais ir lūkesčiais. Tačiau, manau, dabar reikia jau vertinti realią padėtį, žiūrėti, e, ar tie rožiniai akiniai veda mus tinkamu keliu turbūt nepakanka vien tik tų gerų siekių, reikia konkrečių, realių veiksmų, kad tie geri norai taptų realiais darbais. Ir kalbant apie šį klausimą, pagrindinis mūsų tikslas yra padėti biudžeto komitetui kažkaip išnaviguoti tarptų klausimų susijusių su aplinkosauginiais aspektais, Ir aš pats ketinu pateikti keletą pasiūlymų dėl pakeitimų. Taip pat norėčiau paraginti atlikti e, DFP peržiūrį, peržiūrą atsižvelgiant į Paryžėje sudarytą sustarimą. Manau, kad reikėtų keisti 19 straipsnį. Reikia naujų taisyklių struktūriniams fondams, kad e, būtų palengvintas klimato kaitos tikslų siekimas. Reikia taip pat ir, ir asignavimų, nu, kurie yra numatyti peržiūros. Man atrodo, kad labai svarbu nu, kalbėti ir apie vėlavimus išmokose, kaip tai veikia aplinkosaugos programas ir ar tie vėlavimai nesukelia nereikalingų problemų šioje srityje. Na ir paskutinis aspektas. Turbūt visi pamenate tas sudėtingas diskusijas, kurias patyrėme dėl Europos strateginių investicijų fondo. Man atrodo, kad būtų tikrai neblogai dabar įvertinti, e, kaip Horizontas 2020 programos apkarpimai darė įtaką aplinkosaugos programoms, jų įgyvendinimui. Nes man atrodo, kad kyla e, reali rizika, jog e, tas atliktas lėšų perkelimas iš horizontas 2020 į EFSI e, padarė įtaką ir aplinkai. Manau, tai gali turėti neigiamų padarinių. Ta tokie būtų pagrindiniai klausimai, kuriuos norėjau užduoti. Norėčiau padėkoti pranešėjui. Tikiuosi, kad sėkmingai bendradarbiausime. Ačiū. Thank you very much. Uh, no. Take... Labai ačiū, ar kas nors norėjo pasisakyti? Ponas. Pone e, Šri Pirek. Kai mes e, kalbėjome apie klimato susitarimą, Niderlanduose visi labai teigiamai dėl to buvo nusiteikę ir e, visi džiaugiasi, kad bus sukurta daug darbo vietų. Tačiau dabar, be abejo, nuo to laiko situacija pasikeitė, mes dabar turime EFSI, turime Europos investicijų banką ir dar kol kas neįsigiliname į detalės. Ir atrodo, kad informacijos lygmuo yra labai fragmentiškas. E, toliau aš e, tai traukiau į pakeitimą. E, esmė ta, kad visi sektoriai, su visais sektoriais turi būti vienodai elgiamasi. Mes dabar kalbame apie konkurencingą poziciją tarp skirtingų šalių. Pavyzdžiui, paimkime Niderlandus ir žemės ūkio sektorių. Daugelis žmonių labai daug investavo į gyvūnų gerovę. Ir dabar yra labai sunku įsilaikyti pačiam, jeigu kiti tų didelių išlaidų nepatiria. Ir tą reiktų pasakyti ir apie Natūrą 2000 ir panašiai. Toliau. O, ūkininkai, o salės galia yra ūkininkų. Mes kalbame apie žmonių gerovę ir šeimos ūkius kurie turi būti tvarūs ilgalaikėje perspektyvoje. Ir dabar e, šeimos ūkiai iš tikrųjų gyvena mm, vos išgyvena. Lauksime komisijos komentarų. Ar kas nors iš komisijos norėtų pasakyti? aš esu iš e, aplinkosaugos generalinio direktorato. Turiu keletą komentarų, kol komisija dar nepateikė e, pasiūlymo dėl DFP peržiūros. Tai bendrai paėmus mums ta peržiūra atrodo kaip galimybė toliau tęsti reformas ir įgyvendinti politinius prioritetus, kurie dėl kurių mes susitarėme per septynerių metų laikotarpį. Ir mes norime paskatinti augimą ir atsigavimą ir norime e, kalbėti apie išorės ir e, vidaus iššūkius, su kuriais susidurėme. Tačiau pasiūlymas e, turėtų būti pateikta šių metų pabaigoje, kaip yra numatyta dėl MFF peržiūros ir Jeigu pasižiūrėčiau į pranešimo projektą, tai matome, kad buvo paminėti tokie dalykai kaip jaunimo užimtumo iniciatyva ir iki 2016 metų vidurio. Pavyzdžiui, e, turėtų būti atliktas pirmasis e, šios iniciatyvos įvertinimas. Taigi aš paprašyčiau jūsų e, kantrybės kol mes pateiksime savo pasiūlymą. Kalbant apie nuomonių projektus, Labai dėkoju už tai. E, taip pat e, dėkoju už e, tas svarbes mintis, kurias išdėstė pranešėjas iš aplinkosaugos pusės ir taip pat kiti parlamentarai išdėstė įdomias mintis savo komentaruose. Mes visą tai atsižvelgsime, kai parengsime šitą pasiūlymą metų eigoje. Taip pat jūs minėjote integracijos klausimą į horizontą 2020, taip pat minėjote struktūrinių fondų reformos klausimą ir e, buvo minėta žemės ūkio politika. Bendrai paėmus e, reiktų pasakyti, kad kalbant apie e, specifinę programą kaip LIFE, ir mes turime atsižvelgti į žiedinės ekonomikos aspektus ir į kitus aspektus tai jie e, yra labai svarbus elementas biudžete. Tiek, ačiū. Thank you very much. Now... Dėkoju dabar. Norėčiau suteikti žodį pranešėjui. Dėkoju. Pirmiausia, noriu padėkoti kolegoms už e, jų įdomius pasisakymus kalbant apie poną Gramatikakis, mes e, ketiname tikrai gerai bendradarbiauti kartu ir esu tikras, kad mes galėsime susitarti dėl to, ką reikia įtraukti, nes aš manau, kad e, mes e, mastome panašiai. Kalbant apie poną, ponę Gerling, ką jūs sakėte apie bendruosius išteklius šitą nuomonę šitų dalykų neapima. Tačiau tai turėtų būti dalis tų didelių klausimų, kuriuos mes turime gebėti išspręsti. Tai negali būti kažkoks neliečiamas klausimas. Toliau, ponė Torvalds, aš e, sutinku su tuo, ką jūs sakote. Taip, yra e, gerų ketinimų, tačiau jeigu mes nematome dienos šviesos, tai kokia iš to nauda? Aš manau, kad mes galime pasinaudoti keliomis e, savaitėmis ir mes galime tuos gerus ketinimus įgyvendinti. Taip pat, kaip ponas Direk sakė, tai buvo labai naudinga. Ir um, mes toliau atsižvelgsime e, į tai ir tikimės, kad komisija atsižvelgs šios komentarus. Taip dabar noriu pasakyti, koks bus pakeitimų pateikimo terminas. Bus balandžio 5, o komitete balsuosime 26 dieną, o biudžeto komitete birželio 15. Kitas darbo tvarkės klausimas. Tai yra komisijos ataskaita Europos parlamento ir tarybai dėl saugomų jūrų teritorijų nustatymo pažangos. Kaip prisimenate, Envi koordinatoriai nusprendė pasikviesti komisiją kad e, papasakotų jums, e, kokia yra jų nuomonė dėl e, šios ataskaitos. E, dėl tų teritorijų nustatymo pagal jūrų strategijos pagrindų direktyvą. Aš girdėjau, kad nėra e, komisijos atstovo. Komisijos atstovės ponios uh, Venink. E, ir e, dabar ji yra direktorė e, atsakinga už. Yra aplinkosaugos generalinio direktorato direktorė atsakinga už gyvenimo oro ir vandens kokybę. Ar yra pakaitinis koks nors žmogus, ar mes dabar galime pradėti diskusiją be komisijos. Jie atvyko. Labai ačiū. Atsiprašau, kad šiandieną labai anksti pradėjau. We wait one minute. Okay, Ms. Wenning, we are early today. Mes šiandieną esame um, an, ankstyvi, tačiau aš jums suteiksiu galimybę pradėti tada, kai būsite pasiruošusi. Atsiprašau, esu uždususi, tačiau iš tikrųjų taryba ir parlamentas mus labai vaiko. Uh, Na, atsiprašau, <laughs> bet kokiu atveju. Ir noriu visiems jums pasakyti labą rytą. Ir norėčiau tarti keletą įvadinių žodžių susijusių su pranešimu, kuris buvo paskelbtas dėl pažangos, sukuriant saugomas teritorijas Europoje. Visi žinote, kad esame labai smarkiai priklausomi nuo jūrų e, biologinės įvairovės. Okeanai yra 90 de, e, e, jų vandeninuose yra 90 procentų visos planetos gyvybės. Ir juose gyvena įvairios ir augalų, ir gyvūnų rūšys. Ir buvo nusakyta, kad, e, nustatyta, kad 80-90 procentų visos gyvybės yra būtent vandeninų paviršiuje. Tačiau mūsų tyrimai parodė, kad okia, vandeninai ir pakrantės patiria labai didelę riziką. Ir Tai apima ir mūsų e, žuvų išteklių eksportą, e, taip pat rūkštingumo didėjimą vandeninuose ir panašiai. Šiandieną 60 procentų pagrindinių jūrų ekosistemų, kurios e, svarbios mūsų gyvybei, yra arba išnaudojami per daug, arba jų ištekliai nyksta arba netvariai yra naudojami. Ir reikia įvesti labai rimtus e, sek, e, e, pokyčius. Ir žinome, kad daugiau nei pusė visų visų mūsų rūšių joms grėsia išnykimas. Mes turime apsaugoti ekosistemas ir e, atstatyti žuvų išteklius, o atstatyta e, ekosistema galėtų e, užtikrinti tam, galėtų pasitarnauti tam tikriems sektoriams, pavyzdžiui, atstatyti, rekre, pasitarnauti rekreaciniam turismui ir panašiai. Tai taip pat gali atnešti socialinę ir ekonominę naudą. Pavyzdžiui, kai buvo skaičiuojama, kokia nauda bus gauta pagal Natūra 2000 tinklą, tai paaiškėjo, kad tai būtų apie 5 milijardai eurų. E, tačiau šitą skaičių galima būtų padvigubinti, jeigu padvigubintume ir tinklo apriepti. Ir jeigu jis pasiektų 10 procentų, tai tada e, mes galėtume padidinti dvigubai šitą ekonominę naudą. E, praėjusiu metu sausio pirmąją komisija paskelbė, e, paskelbė pranešimą apie pažangą ataskaitą apie pažangą e, padarytą, nustatant šitas saugomas jūrų teritorijas. Ir šio pranešimo tikslas yra nustatyti bazinę ribą e, toms priemonėms, kurios, e, kurias turi pateikti šių metų kovo mėnesį valstybės narės. Taigi iš esmės šiandien arba rytoj. E, taigi šitame, šitoje ataskaitoje yra atsižvelgiama um, į um, saugomų jūrų teritorijų nustatymą ir taip pat uh, atsižvelgiama į loginę uh, šių teritorijų tinklo uh, seką, suderinamumą ir valstybės narės turi padidinti savo pastangas toliau skirdamo, e, nustatydamos e, tokias teritorijas. Mes išsiaiškiname, kad 2012 metais, kaip nurodyta pranešime, beveik 6 procentai ES e, jūrų vandenų bus įtraukta į saugomų teritorijų sąrašą. Ir e, kai kurie iš jų bus padaryti pagal Natūra 2000, o kiti e, pagal nacionalinį e, teisėkuros pagal nacionalinius teisės aktus. Ir šios teritorijos, tiek paskirtos pagal Natūra 2000, tiek nacionaliniu mastu, gali būti įtrauktos į jūrų konvenciją. Labai skiriasi E, tų teritorijų apreptis e, tarp valstybių narių. Daugiausia tokių teritorijų yra Šiaurės jūroje, apie 80 procentų, e, ir mažiausiai yra Makronezijoje, viena, mažiau nei vienas procentas. Daugiausia saugomų jūrų teritorijų yra pakrantėse ir jūroje iki 0,1 jūrinės mylios atstumu. Ir taip pat yra E, tokių teritorijų, kurios maždaug yra 12 e, mylių, jūrmylių nutolę, tai e, sumažėjo tokių teritorijų 3 procent, iki 3 procentų. Ir kai kurios, sriti, kai kurios sritis Šiaurės jūroje kol kas dar nesudaro ekologiškai prasmingo tinklo. Jeigu tai būtų, tai padėtų užtikrinti didesnį išsaugojimą. E, ataskaitoje didžiausia išvada padaryta tokia, kad Europa smarkiai pasistumėjo į priekį, e, nustatydama šitas teritorijas, taip kaip e, yra įsipareigojusi pagal tarptautinės susidarimus, tačiau aišku reikia ir toliau skirti MPA tai yra E, jūrų teritorijų nustatymą. Toliau reikia nustatinėti jūrų teritorijas ir sukurti tokių teritorijų tikslus. E, tinklus. Ką mes galime padaryti, kad padėtume valstybėms narėms pasiekti e, šios tikslus? Pirmiausia, mes turime skatinti visiškai harmonizuotą esamų teisės aktų įgyvendinimą. Turbūt, žinote, jūrų pagrindų strategijos direktyva ir taip pat buveinių direktyva. Tai yra, jos numato labai rimtą tinklą. Uh, E, taip pat mes e, turime efektyviai valdyti e, jūras su Natura 2000 tinklais, tai yra pagrindinis prioritetas komisijai. Ir tai dabar įtakoja bendrojo žuvininkystės politiką, kuri numato žuvininkystės priemonių nustatymą. Lėšų skirimas yra dar viena priemonė, kuri mums e, reikalinga valstybėse narėse. Mes kalbame apie Europos e, jūrų žuvininkistės fondą, apie LIFE programą. Dabar mm, tas tinklas buvo finansuojamas iš e, LIFE tinklo, iš LIFE programos. Ir Dar viena priemonė yra mokslinių tyrimų skatinimas. Dabar mes vykdome keletą projektų, kad paremtume ekologiškai e, sklandaus e, tokio teritorijų tinklo nus, e, sukūrimą. Taip pat mes tengiamės nustatyti, kokią socialinę ir ekonominę naudą turės terito, tokios teritorijos. Ir mes taip pat norime įvertinti saugomų jūrų teritorijų tinklo sklandumą ir turime tarptautinį forumą pavyzdžiui, ES šį mėnesį e, siūs delegaciją jungtinių tautų e, dėrybas dėl tvaraus biologinės įvairovės naudojimo e, turistinėse zonose. Taip pat, kaip matote, yra daug dalykų, kurie dabar vykdomi tam, kad pagerintume e, saugomų jūrų teritorijų tinklus Europoje, o mūsų okea, e, vandeninų konferencija, kuri vyko Čilė 2015 metais, toje konferencijoje komisaras e, įsipareigojo iki 2020 metų užtikrinti, kad 10 procentų bus, e, mūsų vandenų bus įtraukta į saugomų, saugomų teritorijų tinklą. Taigi mes tengiamės visą, e, padaryti visą, ką galima, kad pasiektume šitą tikslą. Komisija toliau deda didelės pastangas ir valstybės narės e, taip pat ir parodė rimtus rezultatus. 2012 metais buvo paskirtos įvairios teritorijos ir iki 2014 metais Natyra tai 2000 e, apėmė daugiau nei 300 tūkstančių kvadratinių kilometrų, e, daugiau, tai yra daugiau nei 5 procentai mūsų vandenų. Dėkoju už e, dėmesį ir lauksiu jūsų klausimų. Thank you very much. Ms. Gerling. Ačiū, pane Gerling. Ačiū, dėkoju komisijai. Vieną tik klausimą turiu. Manau, ataskaita yra labai išsami ir labai ją džiaugiuosi. Ir aš pati esu iš šalies, kuri, apie kurią yra daug jūrų. Tad mums labai svarbu šis klausimas. Ir labai džiugu, kad daroma pažangos. 17 procentų jungtinės lysės vandenų jau yra įtraukti į saugomus rajonus. Mes taip pat turime ir e, šalies lygi priimtų teisės aktų, kurie užsima apsaugą vadino apsaugą įvairiose srityse. Ir turiu konkretų klausimą dėl finansavimo, ypač dėl IMFF finansavimo. Tai šitas mechanizmas na, buvo lab, susiduris labai daug spaudimo, ypač iš žvinkistės pramonės, nes buvo kalbama, kad jiems sunku pristaikyti prie, prie įpareigojimo iškrauti ir dabar jau tie įsipareigojimai atsigalios, nuo sausio pirmos yra įsipareigojimas priedugnio žuvis iškrauti. Ir kaip sakykime, neklystė, mes palaikome saugomų rajonų filosofiją ir sudime su sunkumais, nes labai daug žuvininkystės išteklių yra mišrus. Ir dėl to įpareigojimai iškrauti kelia daug sunkumų. Taigi labai daug šio žuvininkystės fondo pinigų yra skiriama žuvininkystės sektoriui, tai yra įrangos keitimui ir panašiai. Ir panašiai kitiems trumpalaikiams tikslams, kurie siejasi su šis naujus įpareigomis iškrauti. Ir dabar kila klausimas dėl šio žuvininkystės fondo IMFF. Tai kaip dėl pinigų skirstimo per praėjusią kadenciją daugiausiai dėmesio buvo skiriama žuvininkystės pastangoms ir buvo tik net nedidelis skiriama saugomis rajonams. Tad kila klausimas, ar komisija įvertino, kiek konkrečiai lėšų yra skiriama būtent saugomų jūrų rajonų reikalams, o ne bendrai žuvininkistė. Ačiū. Ačiū, Širje Perik. Labai ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju komisijai turiu klausimų iš žuvininkysės sektoriaus iš Niderlandų. Čia kalbama apie saugomus jūrų regionus, rajonus, tai yra kalbama taip pat ir apie Natura 2000 saugomas zonas, taip pat atitinkama direktyva sako, kad valstybės narės žvelgti į socioekonominį poveikį, kurį kelia saugomi jų rajonai, taip pat kalbama apie efektyvų lėšų panaudojimą, saugant šios rajonus pagal Natura 2000, o toliau yra buveinių direktyva. Ir čia kiek kitaip traktuojama ir taip pat Niderlanduose. Dėl saugomų jų rajonų, tai norėčiau pasakyti, kad reikėtų išvengti klaidų, kurios jau buvo anksčiau padarytos buveinių atveju. Pavyzdžiui, Šiaurės jūroje buvo apribota žuvininkis veikla Tuomet tai klausimas komisijai štai koks. Turint galvoje, kaip apribota žvinkysis veikla, ar tie apribojimai tęsis toliau ir ar bus sąveikos tarp tų sumažintų žvybos galimybių iš vienos pusės ir saugomų jūrų rajonų iš kitos pusės. Nes žvėjai tose rajonuose jau susiduria su problemomis jiems jau reikia sutaikyti su Natura 2000 apribojimais, visą tai turi socioekonominių pasiekmių. Tad reikia tinkamai subalansuoti visus skirtingus interesus. O dėl didžiausios svaraus laimikio, tai čia turbūt yra galimybių plėsti veiklą ir taip pat apsaugoti bioįvairovę. Būtent to, to siekia ir mūsų ministrė Vandan iš Niderlandų. Ačiū. Pone Engstrom, ačiu. Dėkuoju Palpikai, dėkuoju komisijai. Mes norėčiau pasitraukti dėl sagumų jūrų rajonų, kur žvejojama. Tai žvejojama dažnai labai kartais labai kenkiančia įranga, pavyzdžiui, variais tralais, ir tai vyksta kartais ir NATO 2000 regionais. Ir, pavyzdžiui, Danijoje taip vyksta. Ten yra joms kelios rūšis. Ir kila klausimas, ar komisija gali paaiškinti, kodėl leidžiama žvejyba tokiais žalojančiais įrankiais saugomose rajonuose, jeigu akivaizdu yra, kad ir visi įrodymai ir moksliai rodo, kad tikrai tai nesudarinama. Toliau, dėl rajonų 10 procentų tikslas turi būti pasiektas iki 10 metų. Bet tai buvo nudėta iki 10 metų, nukelt iki 10 metų dėl politinių tikslų. Tačiau tarptautinė mokslinė bendruomenė siūlo bent 30 procentų taikyti tikslą visam pasaulyje. Tai yra labai svarbus elementas siekiant užtikrinti užtikrinti kapitalą, kur priklauso mūsų išlikimas, maistas ir salų ekonomika. Tad kokia yra ilgalaikė vizija komisijoje dėl saugomų rajonų tiks, e, tikslų iki 30 metų ir kaip tai bus derinama su milinės pramonės sektoriais, kurios dabar e, remia komisija. Toliau kitas klausimas yra dėl saugomų rajonų apsaugos lygio ar apsaugos lygis pakankamas, kad būtų apsaugotos rūšis ir jų buveinės. Pavyzdžiui, yra tam tikrų rezervatų, kur negalima visiškai žvejoti ir tai yra didžiausia apsauga jūrų bei varoviai. Ir tai turi daug potencialo kurti ekonominę naudą už savo ribų šie regionai. Tačiau matome, kad e, dabar tokie rezervatai vos pusę procento visų ES saugomų jūrų rajonų apima. Gerokai mažiau apima negu, pavyzdžiui, Australija, kur pirmoji srityje. Australijoje apima 30 procentų saugomų e, rajonų. Tad kėl klausimas, ką komisija darys šioje srityje ir ar bus plėtojami griežti rezervatai tam, kad būtų galima suvaldyti bėvaros netikimą. Ačiū. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai dėkoju komisijai už pristatymą. Ne, neklausiu tų pačių klausimų, turiu du pačius klausimus. Dar prieš tai bendrų pastabų. Pirmiausia, kaip komisija ketina dirbti šioje srityje ir kokių teisinių priemonių imtis prieš tas valstybės narės, kurios nesima priemonių, pakankamų priemonių dėl saugomų jūrų teritorijų. Ar komisija ketina spręsti jūrų parkų klausimą? Nes ten neužtenka apsaugos, nepakankamai taikomos apsaugoma priemonės. Matome, kad tos teritorijos yra sąraše, tačiau iš tikrųjų apsaugos priemonių ten nėra taikoma pakankamai. Komisija iki palėtė šį klausimą, tačiau norėčiau paklausti apie metodologiją, kurią komisija naudos siekiant užtikrinti tą ekologinį pagristumą ir visapusiškumą, tam, kad būtų galima atkurti tuos jūrų regionus, teritorijas. Labai svarbu atskirti pažydžiamiausias vietas, skiriant saugomas jūrų teritorijas. Aišku, čia taip pat svarbus yra žvejybos klausimas. Toliau dėl įtrauktos teritorijos procentų, lyginant bėjo su viduržėmė jūra. Viduržėmė jūroje įtraukta yra 9,6 procentai teritorijos, ir jau netoli 10 procentų. Tačiau matome, kad yra skirtumo tarp, pažiūrėjau, Italijos, Prancūzijos ir Monako. Ir šios šalis apima beveik pusę vidučiame jūros a, teritorijų tačiau tenais netaikom pakankamai apsaugos priemonių. Tai yra didžiulis regionas, kuriame netaikomos pakankamos priemonės. Ir visą tai iškreipia bendrus skaičius. O vis tik reikia ten numatyti patinkamą teisinę apsaugą. Taigi 10 procentų tikslas. Ar šis tikslas turėtų būti bendras, juk tarp jūrų skirtumai didžiuliai yra. Pavyzdžiui, Adris jūroje 2 procentai, Jonis jūroje 1,5 procento, kitur vėl skirtumų matome. Panašu, kad čia įmamas vidurkis tarp atskirų teritorijų. Taip pat kitas klausimas yra žuvininkystė ir per, per didelis žuvininkystės ištiklių eikvojimas. Vėlgi tai skiriasi tose rajonuose. Galbūt reikėtų numatyti minimalų lygį kiekvienam regionui, kiekvienai teritorijai, nes kalbame apie 10 procentų, tačiau reikia numatyti tam tikrą minimumą, kuris gali būti ir mažesnis, pažiūrėkite, garantuot galbūt 5 procentų tikslą. Na, bet čia toks greitas pasiūlymas, ačiū. Pane Brieno, ačiū pirmininkė, dėkoju ir komisijai, dėkoju komisijai pat už pristatymą. Na, načiau, šiek tiek bendrų pastabų prieš pradedama. Esu kiek nustebusi, kad apie tai kalbama tik aplinkosaugos komitete, juk čia buvo galima daryti bendrą posėdį su žvinkistės komitetu. Ir Galbūt būtų galima tai ir pakartoti kartu su žurnalistų komitetu. Juk čia Marė direktorato klausimas yra. Ir šis, klas, ir šis klausimas yra labai svarbus abiems komitetams, abiems sektoriams. Taip sakau dėl to, kad saugomas jūrų teritorijos yra labai svarbus veiksnys, siekiant apsaugoti rūšis, jas išsaugoti ir taip pat siekiant ypač išsaugoti žuvininkysės išteklius. Kai kurios regionos yra geros praktikos, reikia visą tai traukti, reikia pasidalinti, taip pat ir bie žvėjai turi įstraukti diskusijas. Tai pirma bendresnė pastaba. Kita pastaba. Norėčiau sureaguoti, kaip sakė panas Afronte, dėl procentų, kuriuos e, nurodė komisija būtent kiek turi būti saugomų jūrų teritorijų. Matome, kad tikrai trūksta homogeniškumo tarp įvairių jūrų teritorijų. Kai kurias teritorijos saugomos geriau negu kitos. Taip pat matome, kad tie procentai varijuoja. Tad kyla klausimas, kaip dėl šimtinės politikos, pavyzdžiui, regionalizavimo kokie principai ten taikomi. Nes, pavyzdžiui, vienoje jūroje, tarkime, 2 procentai saugomi yra, kitoje 20 procentų. Tad, e, na, labai sunku tiesiog paimti vidurkį ir pritaikyti abiems jūroms. Kaip, pavyzdžiui, daromi sprendimai dėl žvejybos išteklių. Galbūt čia būtų galima pasiremti bendrą žvingės politiką ir regionizavimo principų, Toliau. Sustarimai tarp valstybių. Žinau, projektas labai ambicingas. Bet tik ant popieriaus. Nes matome, kad šalia žvininkistės interesų yra ir kiti interesai vairūs. Taip pat, pažiūrėkite, kalbėti ir apie banginių, pažiūrėjau, apsaugą. Ačiū. Ponas Farijas. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau padėkoti komisijos atstovams. Aš turiu klausimą dėl tos situacijos, kuri dabar E, yra Algarvėje, pietinėje mano šalies e, pakrantėje. Ten yra labai intensyvų žvejybos rajonas ir tame rajone e, yra naftos. Ir E, manoma e, pradėti ją išgavinėti, e, išgauti, tačiau vietiniai gyventojai protestuoja, nes tai yra ir regionas, kuris priklauso mūsų šaliai ir reikia užtikrinti, kad atitinkami standartai būtų taikomi e, grėžiniams, kurie netrukus bus daromi. Kaip jūs žiūrite iš tą situaciją ir kaip mes galėtume geriau užtikrinti, e, apsaugoti tokias teritorijas? Ačiū. Pone Peter, ačiū, pone pirmininkė, aš esu iš Kroatijos ir norėčiau pasakyti, kad būtų labai gerai, jeigu visa Adrijos jūra taptų nacionaliniu parku, nes jinai yra labai vertinga. Tačiau taip pat suprantu, kad reikia atsvelgti į viso to poveikį ir taip pat į tų žmonių, kurie gyvena pajūrį ir kurie gyvena iš jūros išteklių interesus reikia atsvelgti. Taigi, kiek klausimas komisijai, kaip rasti pusiausvyrą tarp išteklių apsaugos, tarp gamtos apsaugos ir tarp žvėjų interesų. Žvėjojimas yra labai svarbi veikla, kuria užsima viduržymė jūros regiono gyventojai. Ir mes jau, esame, pa, pa, pa, mes jau jaučiame, kokiu vidučiame jūros reglamento poveikį ir Kroatijai stojus Europos Sąjungą matome, kad e, smulkių e, žvėjų mažėja, per 10 tūkstančių žvėjų neteko savo licenzijų, smulkia žvėjyba, o tai yra sena tradicinė veikla Kroatijoje, netgi paveldo dalis. Taigi mes turime iniciatyvą kad e, smulki žvejyba Kroatija būtų paskelbta paveldu. Ir šiame kontekste tačiau klausimo komisijai. Ar numatoma, ar yra galimybė keisti reguliacinę aplinką, galbūt reformuojant pagrindų reglamentą, žvininkys pagrindų reglamentą ir įtraukti tokias išimtis į bendrą sistemą ir taip pat numatyti kad tai, kas gyvenama, kuo mažiau pavė, pakenktų žmogus ištekliams. Ačiū. Ačiū. Dabar žodis komisijai atsakyti. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju už visus klausimus, pasižymėjome. Tikiuosi, kad į viską pakankamai gerai atsakysime. Tai pradėkime nuo žvininkysės fondo į MFF. Tai aš paminėti, kad tenais yra numatyta atskirų kurčių priemonių, kurios yra skirtos saugomų jūrų teritorijų valdymui. Valdymas vyksta kartu su valstybėmis narimis, tačiau bet kuriuo atveju visų tokių fondų atveju valstybės narės turi sukurti, vykdyti savo veiksmų programas. Ir būtent gavę tas programas mes kalbame su valstybės narimis ir nurodome, kokios yra galimybės, tačiau jau valstybės narės pačios sprendžia, jos turi priimti sprendimus, ar nori tai įtraukti ar ne. Tačiau čia tikrai yra mums tenka svarbus vaidmuo ir mes bendravime su valstybės narimis ir diskutuojame patarėme, jeigu manome, kad jis galės panaudoti tas lėšas taip, kaip geriausiai būtų ir gamtai, ir taip pat ekonomikai, jeigu tai įmanoma. Toliau kitas klausimas, kuris buvo minėtas keletą kartų. Tai yra tai, kaip saugomų jūrų ter, ter, saugomos jūrų teritorijos siejasi su mm žuvininkystės išteklių valdymu ir bendra žuvininkystės politika. Kaip rinta pagal bendrą politiką, ten yra numatytas vienuotas straipsnis, kuris leidžia valstybėms narėms imtis priemonių skirtų užtikrinti, kad saugomos jūrų teritorijos tikrai tarnautų tiem tiklams, kuriems sukurtos ir tuo pačiu nepribotų visiškai žvejybos veiklos. Pavyzdžiui, žinome, kad kai kurioms valstybės narėms ir kila klausimų dėl žvejybos tralais. Jie, pažino, tos valstybės narės nori geriau žvejoti, geresnius metodus taikyti, tokius metodus, kurie būtų sudarinami su saugomos teritorijos tikslais, arba kad jis norima kokią nors vieną kočią žvybinę veiklą uždrausti. Tai valstybės narės gali tai padaryti ir jos turi pateikti, valstybės narės turi pateikti visus duomenis. Tai pirma, o antra, kadangi saugoma jūrų teritorija dažnai būna ne, ne vienoje valstybėje narė, bet apima keletos valstybių narių teritorijas, tai valstybės narės turi koordinuoti veiksmus su kitomis valstybėmis narėmis, jeigu tai gali liesti su kitų valstybių narių interesus. Ir tuomet komisijai pristatoma ta priemonė ir jie aptariama atitikamuose komitetuose ir nutarima, ar tą priemonę pritaikyti ar ne. Dažnai daroma pagreitinta procedūra, tačiau vis tiek prireikia nemažai laiko, nes valstybės narės dažnai nori atkreipti dėmesį labai daug įvairių skirtingų klausimų, jos turi labai daug sudarinti. Bet galimybė yra ir mes raginame valstybės narės naudotis 11 straipsnio galimybėmis, 11 straipsnio iš bendros žvilgis politikos. Toliau, su to susijęs kitas klausimas. Kaip šiuos du skirtingus tikslus, tai yra gamtos apsauga bei tų teritorijų atkūrimą galima suderinti su mėlynaja ekonomika, su šiaugimu bei na, tomis koncepcijomis, kurias plėtoja Marė direktoratas. Tai manau, kad šie tikslai nebūtinai yra prieštaringi. Tačiau tikrai reikia įdėti daug pastangų, norint užtikrinti, kad tikrai būtų pasiekiama reali pusiausvyra. Ir tam reikia priemonių, kurios galėtų suderinti tuos tikslus. Vienas iš tokių priemonių, iš tokių priemonių yra teritorijų planavimo priemonė. Jis tai patvirtinę praėjusiais metais. Tai yra speciali priemonė, kuri leidžia visą veiklą, kuri vyksta saugom, jūrų teritorijose, taip pat ir skaudomose teritorijose, e, leidžia koordinuoti visą tą veiklą, kad pavyzdžiui, transporto ar energetikos ar turizmo poveikis visas būtų įvertintas kartu. Ir visą tai būtų galima suderinti tuomet su saugomos jūrų teritorijos tikslais. Tai jūrų strategijos pagrindų direktyva taip pat numato šios dalykus. Siekime užtikrinti, kad visose ekosistemose, jūrų ekosistemose būtų geras aplinkosaugos statusas ir saugomos jūrų teritorijos prie šio tikslo prisideda. Dėl ilgalaikių tikslų. Na, norėčiau pasakyti, kad šiuo metu džiugina, kad darbo pažangos. Taip pat matome, kad pažanga spartėja pastaruosius kelis metus. Ir manome, kad 10 procentų tikslą pasieksime iki 20 metų. Manau, prieš imantis diskutuoti dėl naujų, reikia visuomet turėti galvoje tą ilgojo laikotarpio perspektyvą. Ir turbūt svarbiausia yra pirmiausia tai pasiekti iki 20 metų 10 procentų tikslą. Nes dar ir tam reikės nemažai pastangų iš valstybių narių pusės. Kaip jau sakiau, vyksta dialogas asmens narėmis, yra biogeografiniai seminarai, kurių vienas yra skirtas būtent jūrų reikalams ir ten aptarimas valstybės narėmis, kaip jos gali, gali gerinti tų teritorijų skirimą, greitinti skirimą, bija svarbu yra ne tik paskirti tą teritoriją, tačiau ją taip pat ir valdyti ekologiškai protingų būdų. Tai yra mūsų pagrindinis dalykas, to mes siekiame ir siekiame, kad būtų to laikomasi. Nes jeigu ne, nebus šios teritorijos valdomas ekologiškai racionaliai, tai tuomet teritorijos nepadės pasiekti tų tikslų, kurias galėtų padėti pasiekti. Tad neneigiu, kad užduotis yra labai svarbi ir sunki. Beje, pasakytina, kad čia dar ne pabaiga. Dar ne viską gyvendinome ne viską, pažiūrėjau, aptarėme, kaip šią savoką ecological coherence, tą ekologinio racionalumo turbūt savoką apibriežti, ką tai galiausiai reiškia. Čia dirbame ties metodikomis, aptarėme įvairius kriterijus ir kaip tuos kriterijus būtų galima įgyvendinti. Pavyzdžiui, yra klausimų dėl adekvatumo, atstovaujamumo, apjungimo, įvairių kitų dalykų. Šios kriterijus dar reikia visus juos operacionalizuoti, reikia juos pritaikyti gyvendinimui. Toliau. Ačiū atsakyti keletą klausimų dėl to, kad nepakankamai apimama teritorijos šiuo metu. Tai jau pristatymo metu kalbėjau apie tai, kad vertinamos galimybės saugoti bei įvairovę už nacionalinių jurisdikcijų ribų. Ir jungtinėse tautose vyksta darbai, yra parengiamasis komitetas, kuris, kurio siekiama unklos parengti įgyvendinamąjį sprendimą. Ir čia kaip tik bus siekiama saugoti jūrų teritorijos, kurios yra už nacionalinių jurisdikcijų ribų. Vėlgi čia bus ilgalaikis nacionalinis procesas, tačiau nebejoju, kad galiausiai čia bus įtraukta tokia ilgalaikė vizija į šią konceptualinę prieigą. Buvo taip pat ir klausimų apie mokslinio tyrimų poreikius. Na taip, tai ir Horizontas 2020 numato finansavimą moksliniams tyrimams. Kaip tik vakar vakare atlikau pristatymą, tenai dalyvavo moksliniai institutai. Matome, kad yra poreikių. Ir taip pat tiesa tai, kad dar daug ko apie vandenynus nežinome. Netgi gal, galbūt geriau žinome tai, kas yra toje tamsioje minulio pusėje, negu vandenų dugne. Taigi tai mes taip suprantame, remiame. Tačiau pasakyti, kad jau yra lėšų ir taip pat bus numatyta ir daugiau lėšų ateityje pagal horizontą 2020. Ir bus galima čia padaryti pažangos, dėti indėlį. Vėlgi svarbu ne vien tik lėšos, ką komisija gali paskirti, tačiau taip pat svarbios lėšos ir iš valstybių narių. Ir čia svarbiausias dalykas yra tai, kad e, tos lėšos būtų naudojamos racionaliai. Būtų sąveika, nes jeigu visi dirbs atskirai, pavieniui, tai nieko gero nebus. Čia neužteks pinigų tiesiog. Labai svarbu pasinaudoti savo e, stipriosiamis pusėmis ir užtikrinti, kad lėšas būtų naudomas kuo efektyviau. Buvo užduotas klausimas ir apie e, teisinius veiksmus. Taip, esate teisus. Kai vertiname jūrinių saugomų teritorijų e, paskirimą, mes pirmiausia turėjome E, imtis atitinkamų veiksmų. E, taip pat yra rengiami bandomieji projektai. Dabar laukiame e, valstybių narių reakcijų į tuos bandomosius projektus. Bus atliekamas ir antras bandomųjų projektų etapas kitose valstybėse narėse ir tada jų bandys, bandysime įvertinti jų rezultatus. Dabar viduržėmė jūra. Buvo užduotas klausimas dėl jos. Taip, procentiškai e, tas dingimas yra gana didelis, tačiau jeigu pažvelgėme e, į tokį bendresnį kontekstą dėje tų saugomų teritorijų nėra tiek daug ir mums tai kelia nerima. Pagal Barcelonos konvenciją Taip pat vyksta diskusijos ir bendradarbiavimas su regioninėmis žuvininkystės e, valdymo organizacijomis. Siekiama užtikrinti, kad ne tik pagerėtų e, tų saugomų jūrinių teritorijų valdymas, tačiau kartu siekiama, kad žuvinkistės priemonių sudaromas spaudimas būtų sumažintas, jeigu yra tokių konkrečių teritorijų, kurios kenčia nuo to spaudimo. Ir taip tikrai jūs esate teisūs, mes turime užtikrinti, e, kad e, e, gerėtų situacija, kad daugėtų tokių saugomų teritorijų ir su regioninė jūrų konvencija, apie tai diskutuojama su Barcelonos konvencijos atstovais, su kitomis suinteresuotomis šalimis. E, yra įgyvendinamas Kokonet projektas. E, tai yra toks e, tinklas susijęs su viduržėmio jūros teritorijomis, tad yra įvairių priemonių, kurios jau yra įgyvendinamos, vis dėlto ir mes, ir valstybės narės dar turi didinti įdedamas pastangas. Dabar Mari generalinio direktorato įtraukimą, žinote, kad turime bendrą komisarą ir daugiau ar mažiau dirbame viena kryptimi, bet to jau kalbėjau apie sąryšį tarp bendros žemkystės politikos 11, um, sąryšį su 11 straipsniu ir man atrodo, kad šiuo atžvilgiu nu, mes tikrai bandome suderinti tuos du tikslus ir pasiekti tos bendros naudos. Buvo teirautasi apie e, naftos telkinių žvalgymą Na, kaip jau minėjau, yra tokios priemonės kaip aplinkos saugos poveikio vertinimas, taip pat e, jūros teritorijų planavimas, kitos priemonės. Ir manau, kad pirmiausia, jomis ir reikia pasinaudoti esant tokioms situacijoms. Na ir labai tikiuosi, kad atsakiau į visus e, klausimus, e, ar bent jau į daugumą jų. Ačiū. Ačiū labai. Na, panašu, kad jau galime baigti šią posėdžio dalį ir galėsime tęsti darbą po piet. Vėl susirinksime 15 valandą. Ačiū. Bet norėčiau priminti, kad 15 valandą susirinks koordinatoriai, o jau 16 valandą lauksime visų komiteto narių. Ačiū ir skanių pietų.